Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze. Gerbimieji kolegos, prašau visų užimti vietas. Noriu pasveikinti jūs susirinkus į mūsų komiteto posėdį. Ir pirmas punktas pagal darbo tvarkė yra darbo tvarkės tvirtinimas. Yra prašymų dėl 12 ir 13 punktų. Taigi, darbo tvarkės tvirtinimas ir 12, 13 darbo tvarkės punktai siūloma rytoj dėl jų balsuoti pačioje balsavimo pradžioje. Jeigu visi sutinkate su tokiu pakeitimu, tai darbo tvarkė tvirtinama. Toliau prastiniai dalykai. Mes e, dirbsime turėdami visą kalbų vertimo režimą išskyrus estų ir maltiečių kalbas, bet yra kruatų kalbos kabina. Kita pirmadienė vyks neįlinis komiteto posėdis ir nagrinėsime ETS apivartinių taršos leidimų perkelimą nuo 15 iki 18.30 svarstysime šį klausimą. kambaryje 4Q2, bet e, informaciją apie salę gausite vėliau nuo po 17 valandos. Pakeitimai, tai pirmiausia, <clears throat> civilinės saugos mechanizmas. Lapkričio 15 dieną vyks seminaras nuo, 15, nuo 9.30 CSP ASA 5A2 lapkričio 26 dieną nuo 15 valandos ASPG 3.2. Toliau. Posėdžių protokolai yra du protokolai rugsėjo 6 dienos ir rugsėjo 19-20 dienos posėdžių. Jeigu neprieštaraujate, tai mes tada tvirtiname juos. Ketvirtas darbo tvarkės punktas, trečiojo pirmininko pavaduotojo rinkimai. Ir dabar norėtų pasiskaityti ponas Bitlai. Tarpiniai rinkimai Jūs žinote, kad turėjo būti trys pavaduotojai, Juta Haug nurodė tada, kad e, jeigu keisis biuro sudėtis, turi būti galimybė tapti pirmininko pavaduotoja ir kad tai turėtų būti moteris. Taip pat Janas Hongar iš Vengrijos pagal EPP frakcijos nuostata turėjo būti siūlomas. Visi šie kandidatai buvo svarstomi ir dabar galime informuoti komitetą, kad suradome pavaduotoją Krista Klas, kuri yra labai aukštos kokybės, jį dirba parlamente nuo 94 metų, rengia labai svarbius pranešimus dėl pesticidų, biocidinių produktų ir kitų svarbių klausimų. Taigi, tokiu būdu mes uh, tikrai atsižvelgėme Jūtos Hauk prašymą ir geriau subalansavome vyrų moterų procentą biure. Taigi tiek. Manau, kad niekas daugiau nenori pasisakyti, todėl galime pereiti prie kito klausimo. Ir Galime tikriausiai balsuoti rankus pakelimu. Prašom. Plojimais. Krista Klas, prašome prisijungti prie mūsų prie stalo. Sveikiname Jūs visų komiteto narių vardu kortelė su jūsų vardu jau paruošta ir padėta prie jūsų vietos. Labai ačiū. Dabar jau mes esame visi priekyje. Pone e, Kukovič, jūs norite pasakyti? E, aš norėčiau jūs informuoti, e, pateikti jums informacijos. komitetui. E, aš norėčiau Jūs informuoti kaip komitetą apie nelaimę Slovenijoje. Visos upės e, labai ištvino ir žmonės labai nukentėjo daug namų, būstų yra pavojuje, kadangi potvinis yra didelis. Aš e, kaip šio komiteto narė norėjau e, kolegas informuoti apie tai, kad Slovenijoje labai e, didelis potvinis. Ir norėčiau, kad būtų išreikštas solidarumas su nukentėjusiais žmonėmis. Ačiū, ponė Kukovič, mes e, užtikrinsime, kad būtų pademonstruotas e, būtinas solidarumas. Ačiū, kad mus informavote apie situaciją Slovenijoje. Dabar galime pereiti prie penkto punkto, tai yra prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje. Jau šio klausimų diskusijos yra įvykusios. Mūsų pranešėjas yra Richardas Zeiberis. Jau buvome pasikvietę, esame pasikvietę ekspertus e, Sanko generalinio e, direktorato atstovų nėra, bet yra aplinkosaugos generalinio direktorato kolegos. Yra problemų dėl oro uoste atėjimo, dėl to E, iškilo problemų kai kuriems svečiams, kitiems atvykti. E, Ričiardė e, Zeberi, prašom žodis jums. Labai malonu matyti kolegę moterį priekė sėdinčią jau seniai reikėjo taip pasielgti. O poniai Kukovič noriu pasakyti, kad mane labai nuliūdino žinios iš Slovenijos. Aš rengiau dokumentą dėl mm, potvinių, jisai jau yra patvirtintas ir tai uh, E, Mums šis įvykis, apie kurį sakėte, rodo, kad vis dažniau tokių įvykių pasitaiko. O dėl mano pranešimo, kaip sakėte, pirmininkė jau buvo svarstė šis klausimas, buvo pateiktas terminas e, pakeitimams ir daug kolegų pasinaudojo galimybę e, juos pateikti. Taigi šiandieną galime ir pakalbėti apie juos. E, turėjome galimybę išsiaiškinti, kokia yra nuomonė kolegų apie šį klausimą. E, pasikvietėme Sanko generalinio direktorato atstovus, bandėme pasikviesti Rotberento prašę kolegę, bet negalėjo niekas atvykti. Taip pat pirmininkaujantis šalis negali atvykti, dalyvauti posėdėje dėl e, problemų oro susisiekimo yra problema tėnuose. E, mes norėjome išsiaiškinti esmingiausius, svarbiausius dalykus. E, e, pagal vandens pagrindų direktyvą komisija turi atnaujinti prioritetinių medžiagų sąrašą reguliariai ir tą ji daro, bet noriu pasakyti, kad tai nesusiję tiek su lab, labai su geriamu vandeniu ir visuomenės sveikata. Mes žiūrime į paviršinius vandenis ir kitus vandenis ir siekime užtikrinti, kad jų cheminė būklė būtų patenkinama, kad tai būtų užtikrinta iki e, numatyto termino 33 medžiagos yra komisija pasiūlė 15 ir Komisija dalyvauja labai e, rimtame mokslinėme procese, dalyvauja mokslininkai, suinteresuotos šalis ir pateiktas yra pasiūlymas. Ir pasiūlymas yra gerai moksliškai pagrystas, galima įrašyti naujas medžiagas bėgant laikui, o dabar galime apsispręsti dėl dabartinės padėties. Mm -hmm E, vis tik tai dar turime vieną problemą, ką daryti su trimis e, farmaciniais produktais, kurie yra pasiūlyti, ypač galvodami apie paviršinius ir vandenis ir geriamą vandenį. E, tai yra problema ir tą matome iš visų mokslinių tyrimų atliktų. Jau atėjo laikas mums nustatyti aplinkos saugybės standartus e, šioms farmacinėms medžiagoms ir vis tik tai nėra viskas iki galo aišku, nes tai yra susijęs su didelėmis sąnaudomis. Komisijai, komisijos pasiūlymą noriu išsakyti vieną kritinį e, dalyką. Jeigu galvosime apie gyvenimo ir negyvenimo kainą, ir e, pagalvosime apie, prisiminsime 191 straipsnį, tai mm, turime akcentuoti, kad komisija turi mums pateikti informaciją apie tai, kiek kainuos įgyvendinimas ir neįgyvendinimas. E, bet e, tai, kaip suformuotas pasiūlymas, tame pasiūlyme matome yra tam tikrų silpnų aspektų šio požiūriu. Ir matome, kad pasiūlymas yra neproporcingas, nes labai brangu bus įgyventi aplinkos kokybės standartus. Atliktas e, Švedijoje tyrimas, e, sakoma, kad 17-19 eurų asmeniui per metus kainuos standartų įgyvendinimas. Reikėtų pasiaiškinti e, šį dalyką. Kalbu ne tik apie šias tris farmacinės medžiagas, yra ir daug kitų uh, ilgainiui, jeigu norime gal užsitikrinti švarų vandenį, turėsime dar labiau į tai įsigilinti. Reikia galvoti apie filtrus, tačiau klausimas yra, kada juos statyti. Šios trys medžiagos turėtų vis tik tai būti trauktos. Ir E, vis tik tai yra tam tikrų pavojų. Mes galime jas palikti sąraše, bet galime ir palaukti. Galvoju apie 21-26 metus. Dabar taryboje vyksta diskusijos šiuo klausimu. Dauguma valstybių narių prieštarauja. Prieštarau, jų įrašymui. Junktinės karalystės atstovų nėra. Junktinė karalystė labai priešinasi šiam pasiūlymui. Kiti dar pastebėjimai dėl e, sąrašo ir dėl e, gausesnio domenų kiekio apie medžiagas, kurias reikėtų įrašyti. E, dėl privalomo sąrašo e, duomenys reikėtų surinkti ilgiausiai per ketverius metus ir tai reiškia, kad kas treji metai reikėtų atlikti peržiūrą. Reikia galvoti, žiūrėti, kiek, kokia yra tų medžiagų koncentracija vandenyje. Reikia ir e, paspausti valstybės narės. Jos bijo, kad stebėsenos sąnaudos bus labai didelės. Dar vienas pastebėjimas įdomus politinė prasme, tai yra tarpusavio sąsajos. Tai yra dal, produktai, kurie, kuriems jau taikomi ES reikalavimai ir kurie yra rinkoje, tai yra elementai, kuriuos apmaryč reglamentas ir dabar iškilo klausimas dėl e, privalomų leidimų, Europoje visoje ir kitų dalykų. Ir problema čia yra susijusi su jų tam tikrų medžių koncentracija vandenyje. Komisija turėtų apie tai pagalvoti. Manau, kad jeigu kokios, kokios nors medžiagos koncentracija vandenyje pasiekia kritinį lygmenį, tai automatiškai reikėtų e, taikyti e, leidimų išdavimo procedūrą tokiai medžiagai reikia skirtingus dalykus ir išlaikyti atskirai. Taip pat nepamirškime, kad visuomenės sveikatai šis klausimas aktualus. E, Aplinkosaugos komitetas yra apie tai ir apie kitus dalykus e, kalbėjęs, bet mes neturėtume nueiti per nelik toli. Reikia užsitikrinti pusiausvę. Tai tiek. Dar pasakysiu, kad esu labai dėkingas visiems už pasiūlymus. Dėkoju ponui Seber. Švedijos atstovų čia nėra, bet buvo paminėta e, studija. Ji yra įtraukta į jūsų dokumentų rinkinį kaip pranešimo priedas. Tačiau turime Junktinės karalystės atstovų ir suteiksime jiems žodį, pateiksime jiems klausimų. Prieš pradėdamas diskusijas kreipiuosi į komisiją. Ponas Peter Gamutov skyriaus, e, vandens išteklių apsaugos skyriaus viršininkui suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Ačiū už man suteiktą galimybę paaiškinti, kaip mes rengėme šį pasiūlymą vyko apie tai diskusijos ir aš trumpai pristatysiu bendrą situaciją. Mūsų pasiūlymo tikslas yra e, atnaujinti 2008 metų 105 direktyvą. Joje yra išdėstytas prioritetinių medžiagų sąrašas ir nustatomi su šiomis medžiagomis susiję aplinkos kokybės standartai. Mes e, perėjome ilgą mokslinį procesą ir parengėme 15 pasiūlymų, kurie įtraukti į jums dabar pateiktą pasiūlymą. Iš pradžių kalbėjome apie maždaug 2000 medžiagų, tačiau vėliau pasitelkę mokslininkus, suinteresuotusius asmenys, valstybės narės, tą sąrašą sutrumpinome. Vertinimus atliko ir komisijos nepriklausomas mokslinis komitetas dėl sveikatos ir aplinkos. E, aiškinomės, koks yra saugus tų medžiagų kiekis ir pasirinkome 15 medžiagų, nes e, radome įrodymų, kad šių medžiagų koncentracija viršyje saugų lygį. Mūsų nuomonė nereikėtų užsimerkti prieš šią problemą, reikia spręsti šias problemas. Kai aplinkoje yra e, aptinkamos medžiagos, kurių koncentracija kelia susirūpinimą. Taip pat e, dėl pono Zeber pasiūlymo dėl kontrolinio sąrašo, kad turėtume geres, geresnės informacijos apie medžiagų egzistavimą aplinkoje. Ir Dar vienas dalykas se, - senos cheminės medžiagos, kurių yra atsisakyta. Visur esančios e, senos cheminės medžiagos, kurios nebenaudojamos. Tos medžiagos aplinkoje egzistuoja daugybę metų ir toliau egzistuos, taigi jas reikia atkreipti dėmesį. Dėl sąnaudų ir dėl farmacijos produktų, dėl vaistų. Manau, kad e, Tai yra pagrindiniai klausimai, dėl kurių kyla diskusijos. Kaip minėjo ponas Sėber, čia yra sąsojų su biocidų, pesticidų teisės aktais, augalų apsaugos priemonėmis, ryč reglamentu ir taip toliau. Kai kurių priemonių turi imtis ES, tačiau pagrindiniai veikėjai čia vis dėlto yra valstybės narės, jos e, savo upių baseinų valdymo planų kontekste turi spręsti, kokiu priemonių reikia imtis. Ir e, komisijas, komisija sąnaudą skaičiuoja, e, turėdama galvoje tai, kad e, nežino, ko, dėl kokių priemonių galiausiai apsispręs valstybės narės. Poveikio vertinime yra pateikta informacija ir apie farmacijos produktus. Čia daugiausia remiamės iš Šveicarijos ir Junktinės karalystės gauta informacija. Taip pat vėliau gavome informacijos iš Vokietijos. Tai yra informacija apie tokių medžiagų šalinimo, šalinimą iš nuotekų. Ir turiu pasakyti, kad informacijos kokybė priklauso nuo tos informacijos, kurią mes gauname iš suinteresuotojų asmenų ir valstybių narių. Taigi visi mūsų skaičiavimai yra atlikti remiantis valstybių narių ir suinteresuotojų asmenų pateiktą informaciją. Remiamės ir Eurostato, ir ES aplinkos agentūros informaciją. Visų pirma, mes akcentuojame, kad yra priežasčių E, susirūpinti. E, apskaičiuotos sąnaudos yra maksimalios sąnaudos. Ir žinoma, čia mes remiamės ir sutarties nuostatomis. Pagrind... Prioritetą teikiame prevencijai ir prevencija, žinoma, turėtų mažinti sąnaudas. E, prevencija reiškia gyvūnų aptvėrimą, taip pat medžiagų surinkimą, įmama turi būti įmamasi priemonių ir dėl antibiotikų, kitų vaistų. Taip pat e, reiktų siekti naudoti daugiau biologiškai įrančių vaistų. Komisija nesiūlo riboti sveikatos priežiūros paslaugų arba, pavyzdžiui, riboti kontraceptinių priemonių naudojimo. Mes siūlome ieškoti pigiausių sprendimų, sprendimų, kurie sukeltų mažiausių sąnaudų. Taip pat siūlome riboti vietų skaičių, kur reikia papildomų veiksmų. Taip pat mes atsižvelgėme į valstybių narių ekonominės veiklos pasikeitimus. Tai yra svarbus veiksniai, kurie padės spręsti, kur reikia papildomų apdorojimo ar perdirbimo veiksmų. Ir mūsų e, tyrimai rodo, kad tų veiksmų reikės ne visur. Ir žinoma, jeigu daugiau bus užsiimama prevencija, tada sumažės skaičius vietų, kur prireiks papildomų apdorojimo. Taip atitinkamai sumažės apdorojimo e, išlaidos. Taip pat atsižvelgėme į kitus teisės aktus dėl vandens. Atsižvelgėme į tikslą kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos saugimą, ieškant aplinkai tinkamų sprendimų. Ir nuotekų valymas yra čia prioritetas ir mes tikimės, kad e, gruodžio mėnesį bus patvirtinti atitinkami planai. Taip pat tikimės, kad inovacijų partnerystė mums padės rasti sprendimų šioje srityje, nes akivaizdu, kad šioje srityje mūsų patirtis nėra didelė. Ir vien technologinė plėtra nepadės mažinti sąnaudų. Taip pat noriu paminėti, kad vandens pagrindų direktyva valstybėms narėms suteikia pakankamai lankstumo. Valstybės narės turi galimybę atidėti tam tikrus veiksmus, taip pat taikyti išimtis, kai sąnaudos yra neproporcingai didelės. Tai tam tikrais atskirais atvejais, kai sąnaudos yra neproporcingai didelės, valstybės narės turi galimybę taikyti išimti ir taip sumažinti sąnaudas, tuo pačiu metu nesumažindamos bendro apsaugos lygio. Ačiū. Dank, äh, Herr Gammelkopf. Und jetzt eröffne ich die. Ačiū. Dabar Sveiksi, pana Kritonas. Šodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis teisėkuros pasiūlymas nereiškia, kad bus uždrausti tam tikrai farmaciniai produktai, tam tikrai vaistai. Ir mes tą turime aiškiai suprasti, nes kalba eina apie štai ką, ką kaip toliau vartoti tuos vaistus, apsaugant tuo pačiu geriamą gėlą vandenį. Taigi, iš esmės kalbame apie du su sveikatingumu susijusius klausimus. Dabar nebejotinai, kad reikės papildomų išlaidų, tačiau tai neturė, tos išlaidos neturėtų būti dengiamos per mokesčius, bet labiau e, siejamos su investicijomis, o tai reiškia, kad Europoje bus kūriamos ir darbo vietos. Kitas dalykas, ar valstybėms narėms bus nustatyti griežti problemų šalinimo terminai. Jeigu taip, tai ar valstybės narės bus tam pasirengusios. Ir vėlgi, kaip e, komisija sako, direktyva numato tam tikras terminų išlygas ir valstybės narės, kurios negalės laikytis terminų, turėtų pasinaudoti tais dalykais. Noriu paklausti komisijos, kokį poveikį tokios viešosios investicijos turės užimtumo lygiui ir kokią naudą ūkio apskritai duos tokios investicijos. Ar tai yra tikrai daugia funkcinės investicijos, kai kalbame apie trijų vaistinių medžiagų, apie tris tas medžiagas. Ar bus įmanoma a, filtrų pagalba stabdyti jų nutekėjimą ir ar tikrai tai yra patys geriausi dalykai. Ačiū, ponui Kritonai, toliau Bahahama. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokia diskusija jau vyko, todėl aš kalbėsiu trumpai. Uh, bet to Alga frakcijoje išdėščiau aiškiai savo požiūrį į tas tris maistinės medžiagas, kurias reikia vertinti labai kritiškai. Nebejoju, kad komisija tikrai uh, atliko reikalingus mokslinių požiūrių tyrimus ir dabar reikia tik tai galvoti, ar šių trijų šias trys medžiagas tikrai reikia įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą. Atsakymo vienareikšmiško nėra, nes atsakymas kelia ir priešingų nuomonių. Todėl e, reikia galvoti, kokių pastangų turėsime imtis, kad pašalintume šių vaistinių medžiagų keliamą riziką. Vienas dalykas tai yra pačiosios medžiagos, kitas dalykas yra problemos, kurios kyla. Nepamirškime, kad egzistuoja ir vaistinės medžiagas reglamentuojantis teisės aktai, nes jeigu kažkas yra įpareigojamas išvalyti vandenį nuo tų vaistinių medžiagų likučių, tai tokiu atveju tas pats subjektas ir padengia reikali, su investicijomis susijusias išlaidas. Aišku, vietos gyventojai nebejotinai tikriausiai gaus ekonominės naudos, bet kažkas turės padengti išlaidas. Todėl reikia aplinkai kylanti pavojų įvertinti įvairių lygių. Ir mano galva yra nesąmonė sakyti, kad tai <clears throat> tikrai paskatins užimtumo augimą. Aš manau, kad pati diskusija, pats klausimas yra labai kontroversiškas. Nes kita vertus mes žinome, kad iš sąrašo neįmanoma visiškai išbraukti, išbraukti vaistų, bet stebėti jas turėsime ir ateityje. Aš manau, mes turime pirmiausia pasinaudoti vandens pagrindų direktyvą, nes, kaip pabrėžė pranešėjas, ši direktyva yra pakankamai sudėtinga ir net pasiturinčios ES valstybės narės susiduria su finansiniais sunkumais, įgyvendindamos jau nustatytų šioje direktyvoje reikalavimus. Taigi ekonominės naudos variantas turi būti įvertintas visapusiškai prieš imantis kažkokių uh, žingsnių. Aišku, aplinkosauga kainuoja, turi savo kainą, kaip ir sveikatingumas. Kitas kalbantysis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai gaila, kad švedai negalėjo atvykti ir pristatyti ataskaitos, <clears throat> kuri buvo parengta jiems atlikus tyrimą. Turiu pasakyti, kad kai mokiausi cheminės inžinerijos, lankiausi uh, vandenvalos vietose, susipažinau su įrenginiais ir procesu. Ir jeigu mes tikrai norime galutinai išspręsti šią problemą, tai Europa turės sumokėti labai didelę kainą. Ir tikrai vargu, ar galima galvoti apie kažkokią tai ekonominę naudą, nes tiek, kiek gaunama išplatinus rinkose tas medžiagas bus sumokėta daug daugiau. Reikia pasakyti, kad kokybės standartai jau šiuo metu yra daug geresni nei vien tik tai pasyvios stebėsenos rezultatai. Jeigu mes neinvestuosime dabar, gali būti taip, kad ateityje investicijos kurios bus reikalingos, bus daug didesnės. Taigi dabar ieškant sprendimą, reikia ieškoti aplinkai palankiausio sprendimo. Tai vienas dalykas. Tačiau nemažiau svarbus dalykas tai yra sąsaja su kitomis direktyvomis. Kai kurie e, siūlė pakeitimus e, siekdami įtvirtinti tik e, šiam sektoriui būdingas taisyklės teikdami, kad kitiems sektoriams tos taisyklės neturi galioti. Bet yra ir kitoks požiūris. Tai, kas bus nustatyta šioje srityje, visai tikėtina vykstant dėryboms, neabejotinai darys poveikį ir kitoms sritims ir tada tose sritise reikės taisyti teisės aktus. Turiu galvoje cheminių medžiagų reglamentą, biocidus. Dabar padidinimas sąraše esančių medžiagų yra gal ir sveikintinas dalykas, bet manau visi mes turėtumėm pagalvoti, kokį rezultatą tai duos praktikoje, ypač jeigu reikės keisti uh, susijusius teisės aktus. Jų nėra jau tiek daug, tačiau teikti, kad tokio pakeitimo nereikės, nerealu. Daugiausia dėmesio mūsų diskusijose mes vis tik tai skiriame dėmesio farmacijos pramonės gaminiams. Bet nepamirškite, bent jau vienoje valstybėje narėje viena iš siūlomų medžiagų, diklofenakas konkrečiai, yra nereceptinis vaistas. Ir Švedijoje, pavyzdžiui, bent jau tai buvo, nors prieš keletą metų jis buvo pervestas į receptinius vaistus. Bet jeigu jūs pirkote 25 mg, bet jeigu jūs perkate kremą, kurio tiklofenako koncentracija yra kiek didesnė, tai tada yra kitas dalykas. Taigi, jeigu vaistas yra nereceptinis, tada, aišku, jau visai kitaip taip nustatomos tokios medžiagos reklamos taisyklės. Aš kasdieną per Švedijos televiziją matau to vaisto reklamą. Gal reikėtų galvoti apie tai, kad reklamą reikia stabdyti, o reklamai skirtas lėšas panaudoti kitur. Ir mano galva, jeigu iš tiesų tokia padėtis nevienalytė kaip diklofenako atveju, tai tada įtraukti medžiagą į e, prioritetinių medžiagų sąrašą nėra prasminga. Gal galima kalbėti, kalbėti apie laipsnišką e, reglamentavimą, bet manyčiau protingiausia būtų pasielgti tai tokie, tokius vaistus parduoti tik pagal receptą. Ir galiausiai siūlau įtraukti į bubrufeną. Ne dėl kokybės standartų, bet e, komisija jau seniai norėjo bubrufeną įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą, tik dėl kažkokių priežasčių e, šis vaistas dingo iš jo. Ir tikrai aš sakyčiau, kad e, kokybės standartų pošiūrių reikia imti žingsnių, bet jeigu mes negalime to padaryti, tai tada galime svarstyti ir kompromisinį variantą. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad manau, ir ekonominių, ir aplinkosaugos požiūrių būtina, kaip galima greičiau spręsti šią problemą, nes e, spręsti ją reikės, o ateityje jį kainuos daugiau. Ačiū, ponė Šliuter. Žiūri, Gerling. Ačiū, aš. E, E, džiaugiuosi pakeitimais, kurie siūlo išbraukti farmacinės medžiagas, e, kai kurios pateikiau ir pati. Man nuo pat pradžių buvo aišku, kad komisijos poveikio vertinimas nepateisina jų traukimo. E, sakoma, kad galbūt tai bus naudinga žuvims, bet nėra pakankamai įtikinami tie argumentai. Ir E, kol nėra pakankamos informacijos, kad juos reikia įrašyti, e, jie turi būti uh, už mm, sąrašą, taip pat aplinkos kokybės standartai. E, atsiras e, pavojingas precedentas įrašant medžiagas į sąrašą, nesant pakankamai informacijos. Tai gali pakengti visam prioritetų nustatymo procesui ir tai yra labai svarbu. Aš komitete anksčiau kalbėjau apie labai e, didelės sąnaudas valant vandenį po farmacinių produktų gamybos. Ir e, šiandieną vėl apie tai kalbama. Sakoma, kad 27 milijardai kainuos, tai ir sunkiai bus pateis, sunkus pateisinti uh, vartotojams uh, tokią sumą. Ir uh, žinome, kiek daug padarė per pasasus metus vandens įmonės. Ir argumentas, kuris būtų galbūt patingiausias ekonomiškai, apie tai kalbėjo ponas Šliuter, reikia galvoti, kad ekonominė prasme būtų e, apriboti, imtis apribojančių veiksmų dėl diklofenako. Kol kas nematau, kad būtų tvirtas pagrindas įtraukti jį į sąrašą tai yra tik nuomonė ir ekonominė prasme tikrai dabar, kaip jisai kad sakė, reikėtų įraš... priskirti tuos vaistus receptiniams vaistams. Vargu ar tai būtų protinga ir ekonominė prasme atsipirktų, jeigu žmonės paprasčiausiai turėtų dėl to kreiptis į gydytojus. E, toliau ryšys tarp e, šio pasiūlymo ir kitų konkrečių e, teisės aktų, kaip ryč šaltiniai produktai, biocidai, tai labai svarbu. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti vientisumą, pašalinti netoligumus. Aš pateikiau pakeitimų, kurie sako, kad stebėjimo sąrašas turbūt turėtų būti laikinas, turi būti vykdoma stebėsena ir medžiagas e, turi būti galima išbraukti iš sąrašo. Reikia, kad medžiagos esančios sąraše būtų stebimos. Ir medžiagos trauktos sąrašą automatiškai nereiškia, kad jos priskiriamos prioritetinėms medžiagoms e, medžiagos turėtų būti e, atrenkamos pagal skaidrius ir objektyvius kriterijus. Paprasčiausiai sugalvojus negalima įraš, įrašyti medžiagų į sąrašą. Ir kol neapibrėžtos tos priežastys ir sąlygos visai neprasminga turėti stebėjimo sąrašą. Kai kolegos pateikė pakeitimus e, susijusius su kitais klausimais, ne tik prioritetiniu sąrašu. Ir man atrodo, kad tai yra logiška diskusija. Beje, labai toli nepažengė e, nuo to laiko, kai pirmą kartą apie, e, kalbėjome apie šį klausimą. Mes turėtume kažkaip susitelkti ir pabandyti išspręsti visas problemas. Ačiū. Dėkuoju poniai Gerling. Išklausėme pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Prašau kalbėti glaustai. Nenoriu per daug griežtai kontroliuoti laiko, tačiau svarbu, kad per daug neužgaištume. Peter Liser. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Sėber už jo atliktą darbą, už pranešimo projektą. Uh, Aš jį remiu. Krytonas teisingai sakė, kad aplinkos politika gali prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Tačiau taip atsitinka ne visada. Ir čia kyla dilema. Jeigu mes numatysime trečią valymo lygį, tai padidės energijos naudojimas palyginti su kitomis mūsų aptariamomis priemonėmis, kurios leidžia sutaupyti ir energijos, ir žaliavų. Manau, kad turėtume į visą tai pasigilinti. Mano rinkiminėje apygardoje buvo kilęs didžiulis skandalas susijęs su PFOA ir PFOS tai ir apskritai su patvariais toksiniais junginiais. Dabar jau yra kontroliuojami tam tikrų produktų medžiagų šaltiniai, tie gaminiai yra uždrausti visoje Europoje. Atliekami tyrimai, taip pat yra nustatyti geriamojo vandens standartai, jie turi apsaugoti žmonių sveikatą. Aš norėčiau paklausti, kaip yra su faktinėmis vertėmis? Komisija kalba apie 200 130 kartus didesnės vertės. Kalbant apie gerimą į vandenį, manau, kad e, komisija čia persistengė ir įtraukiant medžiagą į prioritetinių medžiagų sąrašą, visų pirma, reikia aptarti vertės, kurios bus nustatomos ir kokios uh, kokybės e, geriamąjį vandenį žmonės gers. Taigi manau, kad reikėtų riboti tas vertės. O kalbant apie vaistus, reikėtų um, pasvarstyti ir apie alternatyvas. Ne visada diklofenako alternatyvos yra geresnės. Prieš keletą metų buvo iš rinkos e, pašalintas joksas, dabar koks jo celebrakas dar tebe egzistuoja rinkoje, tačiau sukelia didelį šalutinį poveikį. Taigi nėra aiškiai apibrieštų kriterijų, mm, kada galima priboti tam tikros medžiagos e, panaudojimą atsižvelgiant į jos poveikį sveikatai. Manau, kad čia komisija per daug skuba ir mes turėtume dar viską apgalvoti. Krista Klas. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponios ir ponai, už jūsų paramą. Tikiuosi, kad ta jūsų parama nedings ir toliau. Dabar grįžkime prie vandens klausimo. Aš pritariu Rikardui Seber, kuris kalba apie stebėjimo sąrašą, kurį mes, apie kurį mes seniai kalbėjome. Tačiau kalbant apie komisijos siūlomą sąrašą ir bendrą sąrašą, stebėjimo sąrašą, reikėtų būti labai atsargiems visos medžiagos, kurios įtraukiamos į sąrašą, turės tam tikrą prekės ženklą, taigi dėl jų kils daug klaustukų. Mes negalime iš anksto pasmerkti tam tikros medžiagos, reikia atlikti ir mokslinį tyrimą ir pateikti mokslinių įrodymų. Be to, reikia atsižvelgti ir į tai, kad mes visi esame skirtingi. Žinoma, į sąrašą bus įtrauktos tam tikros medžiagos, metalai, hormonai, kurie e, gamtoje, apskritai egzistuoja gamtoje. Ir manau, kad čia komisija nepakankamai apgalvojo aplinkos kokybės standartus ir jų nustatymą. Buvo kalbama apie nacionalinę standartų nustatymo tvarką, apie derinimą, šių nuostatų derinimą su kitomis direktyvomis. Visa tai turės poveikio ir regioniniams, nacionaliniams standartams ir pačioms medžiagoms. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kokį metodą taikysime ir kokie metodai buvo taikomi praeitįje įtraukiant medžiagas į sąrašą. Vanduo yra labai svarbus dalykas, tai yra gyvybės šaltinis, tačiau čia mes turėtume vadovautis moksliniais duomenimis. Ačiū. Aš manau, vienintelis dalykas, dėl ko mes sutarėme, yra tai, kad vanduo privalo būti švarus. Tačiau tai, ko gero, vienintelis bendras sąlyčio taškas. Dėl visų kitų susijusių klausimų, kurios iškėlė kolegos, įskaitant ir poną Gamultofą, mes nebūtinai sutarėme. Aišku, buvo pasakyta daug teisingų dalykų, turi būti švarus geriamas vanduo, reikalingas galutinis, galutinio valymo užtikrinimas O dėl priskirimo vaistų receptiniams ar nereceptiniams, tai Peterį tikriausiai galima būtų išvesti šiokią tokią paralelę su antibiotikais. Bet turiu pasakyti, kad a, tokia paralelė dvelgtų naivumu estradiolas kontraceptiniai vaistai yra receptiniai, o kaip su uždegimais jei šeimos gydytojas prirašo diklofenaką, tai jis parenka mažiausiai žalingą iš žalingų medžiagų. Ir receptinis ar nereceptinis vaistas nėra pagrindinis dalykas, pats dalykas yra medžiaga. O jūs žinote, kad net pagal cheminių medžiagų reglamentą vykdomi tyrimai rodo, kad medžiagos koncentracijos lygis kinta. Buvo savų laikų plačiai pereita prie diklofenako ir galima nupirkti keturias tabletės po 25 mg vaistinėje, nepateikiant recepto. Tačiau situacija pasikeitė, daugiau jūs negausite. Ir todėl noriu paklausti ir komisijos, ir mano Zeverio, o kokia bus, kokia visuomenė išvada padarys iš šių diskusijų. Įtrauksime mes tas medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą ar ne. Ką visą tai reiškia? Medžiagų stebėsenos sąrašas. Jeigu jau toks sudaromas, tai turi būti ir kažkoks rezultatas. Kitaip mes dangstysimės tuščiai. Yra šimtai vaistų, kurie gali būti priskiriami kaip pavojingi aplinkai, pavojingi vandeniui. Bet jie yra vartojami labai įvairiai. Injekcijų pavydalu, taip pat geriamų tablečių ar kapsulių pavydalu. Juk faktiškai svarbus dalykas šiuo atveju yra medžiagos koncentracija vandenyje, aplinkoje, o pati šį diskusiją turi ką parodyti. Nepamirškite, yra pavyzdžiui chemoterapijai skirti vaistai. Ir jeigu mes jau labai sąžiningai kalbėsime, tai kiekvienas vaistas yra žalingas ir toksiškas. Nepaisant to, kad jis duoda ir e, gydomai, daro ir gydomai poveikį, bet yra ir nepagidaujamas poveikis, yra neigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet taip pat ir aplinkai. Todėl, aišku, sprendimai, uh, sakoma, turi remtis principu, kad e, daugiausia naudos už sumokėtus pinigus. Tačiau ką reiškia toks principas? Jeigu jūs mokėsite vienu eurų daugiau už vaistų pakuotą, ar tai padės įspręsti problemą? Aš nesu tikras, kokie galėtų būti sprendimai. Aš manau, mes labai daug girdime globėjiškų pareiškimų. Bet ką tai reiškia? Priskirimas vaisto receptiniams ar nereceptiniams. Taigi nedaroma šiaip su sugalvojus. Mane iš tiksų neramina tai, kad jeigu labai sąžiningai, tai ko gero mes ne kažką ir darome. Ir nepadarysime. Jeigu įtrauksime ar išbrauksime iš prioritetinių medžiagų sąrašo vaistus, tai koks bus poveikis? Aišku, yra tokių balsų, kurie sako, kad reikia palaukti 2026 metų, kada bus daromi nauji vertinimai. Bet ką mes čia tada veikiame, ką mes darome dabar, todėl kad sprendimų reikia čia ir dabar. Reikia spręsti poveikio aplinkai problemą. Galų gale O kaip yra su karviam? Juk e, metaną tai jos išleidžia. Ir kas toliau su tuo metanu vyksta? Aš manau, reikia galvoti apie patį gyvenimo būdą ir jo poveikį aplinkai, jeigu mes, ar mes galime jį pakeisti taip, kad aplinkai būtų daroma mažesnė žala. Taip galime. O kaip yra su vaistais? Ar galima tai padaryti, kad e, jie nežaloto aplinkos? sudėtinga būtų atsakyti. Aišku, labai dažnai žmonės tiesiog į tualeto kreuklę išmeta maistus ir taip jie patenka į, į nuotekų sistemą. Deja, tokia yra tikrovė. Ir aš tikrai negalėsiu viešai ginti mūsų pozicijos, jeigu aš nežinosiu, kad ta pozicija yra tinkama, kad ji ir ji manęs neglumina. Taigi, ką mes bedarytumėm, ką besiūlytų komisija, mes turime suprasti, jog pirmiausia reikės pateisinti tas priemonas visuomeniai. Turėsime išaiškinti, kodėl imamės vienokio ar kitokių priemonių kosmetikos ar aplinkosaugos srityje. Ačiū, ponelė Paš. Ačiū, pirmininkė. Mes visi suprantame, kaip kiek daug problemų kils farmaciniai pramoniai eik, žengti šią kryptimį. Kolegė e, Rodberent e, kalbėjo apie tai, kaip paveiks e, šią pramonę pasiūlymai. Taip pat reikia E, galvoti, kaip nežengti kitą e, kryptimi, kad nepadarytume klaidų. Yra daug e, tyrimų, kurie leidžia galvoti apie tam tikras priemonės. Antras pastebėjimas. Mes kalbame apie terminus. 26 metai tikrai yra labai toli ir mūsų piliečiai negali to suprasti. Man atrodo, kad e, jeigu mes galvojame, kad medžiaga gali kelti pavojų, tai reikia galbūt nelaukti dešimt metų. Ir yra tikrai tam tikros prieštarų tarp tų labai e, tolimų terminų ir tarp medžiagos keliamo pavojaus. E, reikia, aišku, laiko pramoniai prisitaikyti kad būtų galima užtikrinti jos konkurencingumą, bet galvokime ir apie tai, ko tikisi iš mūsų piliečiai. E, ponas Zėberis pateikė pasiūlymą dėl e, trijų farmacinių medžiagų įrašymo e, dėl glifocidų ir E, žinome, kad yra e, labai užteršti mūsų paviršiniai vandenys, bet mes ir mes turime žiūrėti, kaip bus, e, kaip klostysis padėtis su šiais produktais. Karlas Šleiteris dar minėjo vieną dalyką, į kurį norėčiau sureaguoti. Reikia galvoti apie sanitarnį aplinkosaugos e, elementus. Tai yra ekonominio, ekonominio vystimosi dalykas ir taip pat lėšų taupimo dalykas. E, mes žinome, kad aplinkos, saugo, aplinkos sukeltos problemos e, kainuoja vis daugiau ir tai turėtų būti labai rimtas e, elementas svarstačios klausimus. Dabar Karl Heinz Florence. Ačiū, pirmininkė. Aš vargu ar galiu pasiūlyti, kaip išspręsti visas problemas, bet grįšiu prie e, savo senos temos. Kas atsitiks e, su visomis taisyklėmis, reglamentais, vandens e, pagrindų direktyva, savivaldybių vandenų direktyva, kas atsitiko su įgyvendinimu komisija, kur mes esame. Mūsų mąstymas toks labai ypatingas. Mes E, parengėme reglamentą, dėl jo balsuojame, e, sukertame rankomis ir e, pasakome, kaip gerai mes pasipriešinome tarybai. Po, prieš 15-16 metų prieimėme vandens pagrindų direktyvą. Pažiūrėkime, kas yra įgyvendinta iš tos direktyvos, ponė Lepaž. Pažiūrėkime, kas padaryta. Atsigręžkime į praeitį. E, e, dabar e, draudžiama e, kai kuriuose, beveik visose šalyse e, barstyti e, laukuose nuotekų dumblą. Mano šalyje tai seniai uždrausta, bet kai kur dar pasitaiko atveju, kai tai yra daroma. Bet uh, ir, ir tose uh, dumbluotose nuotekose yra uh, tam tikrų farmacinių cheminių elementų liekanų. Dabar ūkininkai kenčia dėl konkurencijos, jie e, galvoja kaip ir jie turi e, naudoti tą šlamštą, kad iš vis galėtų išgyventi. E, mes turime pagalvoti, ar nereikia kito kelio, reikia pasižiūrėti, kuri šalis ką yra įgyvendinti ir kuri ne, kai kurie dalykai negyvendinti. Ir Vokietijoje aš nebandau čia dabar grumoti kam nors ar nurodyti kon, konkrečiai ko nors. E, Bet reikia galvoti, kur yra nesažiningumo ir kur naivumo atveju. Kėlėje, e, kitoje Reino pusėje, už, netoli Strasbūro. E, Europos, ne tik Vokietijos valdžia, negali užtikrinti, kad būtų paimtas vandens mėginys iš Reino. Tai neleidžiama padaryti. E, kartais E, žmonės kalba labai keistus dalykus apie parlamentą ir aš kartais pradedu tikėti jais. Dėkoju dėl direktyvų perkelimo ir gyventinimo. E, visai neseniai apie tai labai įdomi kalbėjome, ponas Štoiberis pasiūlė komitete įsteigti stebėsenos e, komitetą Linda Makavan. mes tikrai e, ilgiau kalbam apie šį klausimą, negu kad buvo planuota, bet manau, kad visai verta buvo tą padaryti, svarbu išklausyti skirtingų argumentų. Bet aš kai ko nesuprantu ir jau klausiau komisijos apie tai anksčiau, koks yra problemos mastas. Aš kiek skaitau, suprantu, kad trūksta duomenų. Uh, Aš kalbu dabar apie farmacinės medžiagas. Mes iš tikrųjų nežinome, koks yra problemos mastas dėl to, kad trūksta duomenų. Žinome, kad e, cheminės medžiagos e, arda endokrinę sistemą. Nežinome, kokia yra padėtis valstybėse narėse. Taigi, e, jeigu mes nežinome, kokia yra problema, kaip mes žinome, kiek reikia išleisti, kad ją išspręstume, kaip tai veikia žmonių sveikatą. Aš e, skaičiau poveikio vertinimus, pavyzdžiui, e, žuvims, poveikio žuvims vertinimą. E, žuvininkystės komitetas svarsto šį klausimą ir medžiagų poveikį žuvų atsargoms, žuvų ištekliams. Komisija galbūt galėtų mums apie tai taip pat papasakoti. Praeitą kartą mes jau kalbėjome apie sąnaudas, bet E, egzistuoja skirtumai e, jūsų pasiūlymo gyvenimo Britanijos vyriausybė, e, kiti skirtingai apie tai galvoja, kalba apie skirtingus dalykus ir mes norime viešai išgirsti jūsų apie tai, kiek tai kainuos, nes tai yra vieši pinigai. Ir žinome, kad politikoje reikia daryti pasirinkimą ir kai bus naudojami pinigai, kai tų pinigų nėra e, tiek daug. Ir Aš nežinau, ką pasakys taryba po šios diskusijos. Dabar ponas Zėberis ir stebėjimo sąrašas. Jūs sakėte apie papildomas medžiagas. Aš sutinku su Čiūti Kerling dėl e, farmacinių medžiagų. Staiga jūs atsidūrė e, stebėjimo sąraše. K kaip tai atsitinka ir ką tai reiškia? Kaip komisija įsivaizduoja, ką reiškia tas stebėjimo sąrašas? Ar jis privalomas, kokie bus e, renkami duomenys, ar mes vėl po penkerių metų kalbėsime apie tą patį. Galiausiai apie tai, kas sakė Karlas dėl recepto. Aš nežinau, kad Europos, nemanau, kad ES turėtų sakyti Europos e, Sąjungos valstybės narėms, e, kokius vaistus išrašinėti, tokiems vaistams reikia išrašyti receptus. Taigi aš tikrai nesuprantu, kodėl kažkas yra parenkama ir kaip komisija ateityje ketina e, dirbti, kokio požiūrio laikytis dėl farmacinių medžiagų. Edite Štreder. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija jau parodė, kad tema kontroversiška ir daug sudėtingesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mes kalbame apie aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos apsaugą. Taigi diskusiją reikia ir išplėsti, ir pagilinti, nes daug klausimų dar yra neatsakyti, kaip jau buvo minėta. turint galvoje tai, kad nėra sistemingai renkami duomenys, neturime pakankamai duomenų, nežinome, kokia yra padėtis kiekvienoje valstybėje narėje, kad galėtume primti sprendimą dėl reikalingų veiksmų. Taip pat kyla bejonių ir dėl verčių, kurios yra pasiūlytos dėl estradiolio ir niklofenako. tos vertės yra nesuderinamos su tais analitiniais metodais, kurių mes turime. Ir tai patvirtino ir pačios komisijos atlikta studija. Taigi visą tai turėdama galvoje norėčiau paklausti komisijos. Ar nebūtų protinga pirmojų etapų tas medžiagas įtraukti į stebėjimo sąrašą ir tik vėliau, kai turėsime jau pagal valstybės narės išskaidytų duomenų, kai bus pasistumėjusios pirmin technologijos ir tada galėsime sumažinti tų medžiagų ribinės vertės, tuo etapu jau būtų racionalau įtraukti tas medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą. Pavyzdžiui, mano šalyje, Portugalijoje, yra privaloma į vaistinės gražinti nesuvartotus vaistus. Bet, žinoma, dėja to patikrinti neįmanoma. Neįmanoma patikrinti, ar visi imasi šių priemonių ir ar visi laikosi šių taisyklių. Taigi, labai sudėtinga reguliuoti šią sritį. Turint galvoje tai, kad čia yra tam tikrų susikloščiusių tradicijų ir įpročių, kuriems pakeisti prireiktų labai daug laiko. Mes turime būti racionalų, žinoma, turime siekti apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą, tačiau pagalvokime apie tai, kaip geriausiai tai galėtume padaryti. Ačiū dabar Sofija Okony. Ačiū pirmininkė. Užsaug, apsaugoti vandenį, e, grininti jį ir e, tai reiškia, kad mes e, pagerinsime vandens būklę. Jisai yra svarbus visiems žmonėms, gyvūnams ir mes e, dėl to visi sutinkame. Mes turime laikyti strateginio požiūrio šiuo klausimu. Ir dabar aš norėčiau pasidžiaugti Ričardo Zėberio darbo kokybę. Jisai dirba labai gerai e, šiuo sudėtingu, rengia sudėtingą labai dokumentą. Jis bando atsižvelgti į visų nuomonę ir aš jam esu dėkinga už tai. Jeigu mes visi e, sutinkame su tuo, kad mūsų e, gyvenimo būdas nebūtinai atitinka aplinkos kokybę, e, galbūt reikia pagalvoti apie tą mūsų gyvenimo būdą ir Taip pat reikia galvoti apie ekonominę situaciją, kuri klostosi aplink mus šiandieną. Kažkas iš kolegų sakė, kad dabar mes išgyvename biudžeto varžymų laikotarpį ir mes, parlamento nariai, turėtume labai atsakingai priminėti teisės aktus. Mes e, turime e, galvoti pirmiausia apie valstybių narių finansus prieš e, numatant kokias nors finansinės labai rimtas prievolės Aš norėčiau porą dar e, techninių elementų akcentuoti. Pirmas dalykas yra susijęs su medžiagų e, skaičiumi. Man atrodo, jos neturėtų būti stebėjimo sąraše, kontrolės, cheminių medžiagų e, sąraše. Tiksliau, ne, neturėtų būti cheminių medžiagų sąraše, bet budrumo tam, tam tikrame sąraše stebėsienos sąraše. Ir kitas e, dalykas, Richardas Zieberis jau yra atsižvelgęs į šį aspektą. Aš norėčiau e, išsiaiškinti, kaip veikia mechanizmas, pagal kurį įtraukiama e, prioritetinė medžiaga į sąrašą naujai ir yra metodika, kaip, įtraukiamas, e, e, kaip įtraukiama nauja prioritetinė medžiaga į sąrašą. Mums taip pat reikia galbūt galvoti apie procedūrą, kaip išbraukti atitinkamą medžiagą iš prioritetinių medžiagų sąrašo. Jeigu, pavyzdžiui, nepriklausoma mokslinė e, studija parodo, kad tos medžiagos nebeturėtų būti sąraše, Richardas Zeberis E, siūlo kas ketverius metus atlikti tyrimą, kodėl e, reikia ketverių metų e, tam, kad būtų išsiaiškinta, jog X medžiaga nebekelia pavojus ir ji gali būti išbraukta iš to prioritetinio sąrašo. Taip pat labai svarbu yra mums visiems gerai nustatyti e, naudos ir sąnaudų pusiausvyrą. Ir mes turime visi šiandien dirbti e, šią kryptimį. Yeah, so, so people... Pana Šliuter. Taip, daug kas minėjo, kad mes neturime pakankamai informacijos ir susidaro keistas įspūdis, kad mes bandome propaguoti šias priemonės, nelabai žinodami, ką darome. Norėčiau priminti švedų atlikta studija. Jie bent jau pabandė. Visų pirma, yra kuriamas e, prognozių modelis apie tai, kokios medžiagos gali turėti poveikį ir antra, koks koncentracijos lygis sukeltų tą poveikį. Buvo pasakyta, kad tas, ta vertė, ribinė vertė yra tūkstantis, tūkstantį kartų didesnė už terapinę dozę, už gydomąją dozę. Ir buvo parengta tos medžiagos. Buvo nustatyta, kad 30 medžiagų gali turėti poveikį. Tada buvo išsiaiškinta, kad e, kai kurios medžiagos gali daryti poveikį žuvims ir tai buvo atrinkta 15 medžiagų, kurios kelia susirūpinimą. Tačiau e, faktinio poveikio vandens gyvūnams mes ir tai vis tiek nežinome, taigi buvo atlikti bandymai su varlėmis. Taigi, norint išsiaiškinti poveikį, reikia atsižvelgti į visą medžiagos um, gyvavimo ciklą. Ir studijos metu buvo e, aptikta viena medžiaga, esanti kontraceptinėje priemonėje, kurios koncentracija vandenyje buvo daug didesnė negu terapinė dozė. Taip pat buvo Buvo tyriami ir varlių buožgalviai, taip pat medžiagų poveikis suaugusioms varlėms. Taigi visa tai yra labai sudėtinga, tačiau tokių studijų reikia. Taip pat buvo klausima, ką mes darome su šia informacija. Turiu pasakyti, kad um, bent jau, kai kalbame apie nereceptinius vaistus, tai būtų pirmas žingsnis, ką reikėtų daryti. Taigi, jeigu žmonės kenčia nuo skausmo, tai visų pirma reikia pasikalbėti su jų darbdaviais ir išsiaiškinti, kas sukelia tą skausmą. Galbūt reikėtų imtis priemonių prie problemos šaltinio. Prašiau jūsų kalbėti trumpai. Dabar sutiksiu žodį Britų aplinkos agentūros atstovui ponui Cartwright. Jis specialiai atvyko į mūsų posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš tikrai atstovauju Anglijos ir Velso aplinkos saugos agentūrai, bet ne Junktinės karalystės vyriausybei. Ir mes analizavome, kokį tai finansinį poveikį darys vandenvalos įmonėms, ir paaiškinsiu, kaip mes gavome tokius skaičius, kokius gavome, tirdami astradiolį. Mes ištyrėme 11 km upių ilgio, 11 tūkstančių kilometrų upių ilgio ir 1300 vandenvalos įmonių veikia prie tų upių. Taigi, iš 11 tūkstančių kilometrų apie 70 procentų vandenų tikrai labai nukentės dėl to efenol estradolio ir alfa estradolio, jeigu pateks į vandenis. Svarbus dalykas yra štai koks, kaip turėtų elgtis vandenvalos įmonės tam, kad išvengtų etinil estradiolio nuotekos. Ir mes pabandėme paskaičiuoti. Apytikrai skaičiavimai rodo, kad nuo 27 iki 30 milijonų svarų sterlingų per 24, per 20 uh, e, metų turės būti investuota tam, kad būtų įdėkti pažangus e, valymo įrenginiai kad ir mes vadovavomės tuo pačiu principu, kuriuo naudojusi komisija skaičiuodama CO2 sugavimų kainas. Turiu pasakyti, kad nebejotina viena, jog reikia daug šiuolaikiškesnių nuotekų valymo įrenginių. Ir noriu pasakyti, pagal, pagal tą informaciją, kurią mes turime apie įvairius steroidinius estrogenus ir jų šalinimą iš vandens rodo, kad 2050 metais mūsų pramonė ėmėsi investicijų ir buvo investuota per 30 milijonų svarų į valymo įrenginius. Buvo pasirinktos tam tikros eksperimentinio projekto vandenvalos įmonės, kuriuose buvo daromi E, daromos investicijos ir e, po to ėmėme mėginius, kad galėtume įsiaiškinti, kokia, kokie, koks yra vienų ar kitų valymo įrengimų e, poveikis. Jeigu imsime tradicinį metodą, tai estradiolio galima pašalinti iki 97 procentinį hormoną. Tai tokiu atveju jo pašalinimas sumažėja iki 50 procentų taikant įprastinius valymo metodus. Ir kai kalbame apie pažangų valymo metodą, tai tada tikėtina, jog nuo 80 iki 90 procentų medžiagos bus pašalinta. Taigi kiek, kokį poveikį tai turėtų aplinkosaugos kokybės standartui. Turiu pasakyti, kad mes vadovavomės ir dar kitų požiūrių, kitų metodų, nes egzistuoja tam tikri nacionaliniai modeliai. Ir a, apie 3000 įmonių vykdė bandomąjį projektą, kurio metu bandėme įsiaiškinti, kaip įmanoma užtikrinti uh, geresnę valymo kokybę. Mes tyrėme atskirų įmonių darbą, sudarydami vietos žemėlapius ir žymėdami tas vietovės, kuriuose rizika yra pati didžiausia. Dar vienas dalykas, kad šis metodas leidžia atsižvelgti į pramonės ir vartotojų elgesį nes nereikia pamiršti, kad yra um, medžiagos, kurios labai patvarios ir ilgai išlieka aplinkoje, ilgai išlieka vandenise. Taigi pasirinktas metodas leido mums paanalizuoti įvairius valymo metodus ir kokie valymo metodai turėtų būti dėgiami, kad galėtume užtikrinti nustatytus kokybės standartus. Taip pat bandėme paskaičiuoti ir įvertinti išlaidas. Ir pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje padidintos rizikos zonoje mes ištyrėme apie 200 vietų, kai kuriuose iš jų jau įdėktas pažangus e, valymo metodas, grinai dėl to, kad e, yra priimti ES teisės aktai dėl gėlavandenių žuvų apsaugos, kai kuriuose kitose vietovėse reikia imtis papildomų valymo, pažangesnių valymo metodų įdėgymo greta įprastinių, kuriuos tos įmonės dabar taiko. Taigi išlaidos, kurios e, atsirado, jos turėtų būti siejamos su mūsų pasirinktų metodu. Ačiū. Apgailę savo e, dėl to, kad neteisingai jūs e, pristačiau, jūs atstovaujate aš salos daliai. E, dabar komisijos atstovas, kuriam buvo pateikta labai nemažai klausimų. Labai ačiū pirmininkė, aš pabandysiu sugrupuoti E, klausimus ir pateikti jos atsakymus. Pirmiausia, klausimai ar dėl to, ar tai yra tam tikra paskatinamoji priemonė, ar leis jis sukurti naujų darbo vietų, investicijų daugiau užtikrins. Iš e, mūsų požiūrė žiūrint, tai yra e, priemonė, kuri užtikrins tuos abu dalykus. Jeigu teisingai Mes viską darysime. Aišku, ta sritis yra dar nauja, mes nežinome daug apie visas galimybės, apie technologijas, kurios gali būti naudojamos, galvojame apie Europos inovacijų partnerystę vandens srityje, tai galėtų mums padėti e, ieškant sprendimų tokiuose srityse kaip ši, naujose srityse, kur reikia naujų technologijų. Ir jeigu mes viską gerai darysime, tai galėtų uh, padėti Europos vandens e, technologijų pramoniai pažengti į priekį, užtikrinti pasaulio mastų konkurencingumą geresnį. Taip pat mes e, galėtume prisidėti sprendžiant vidinę S problemą, o tai e, ir tai turėtų užtikrinti darbo vietas, saugimą, jeigu ypatingai galėsime eksportuoti šias technologijas. Nepamirškime, kad uh, urbanizacija stiprėja visame pasaulyje, megamiestai visur e, plėtojasi ir šis klausimas taps vis aktualesniu anksčiau ir vėliau visur. Reikia galvoti apie potencialą. Taigi mes sakome, kad tai yra, nėra arba arba, tai yra dviejopas atsakas e, tiek sprendžiant aplinkosaugos problemas Europoje, tiek kuriant daugiau darbo vietų ir augimo. Kita grupė klausimų buvo susijusi su stebėjimo sąrašu. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad šio sąrašo tikslas nėra nuspręsti, ar medžiaga yra pavojinga ar ne. Tai yra e, dalykas susijęs su problemos mastu Mes norėdami vertinti problemos mastą, dabar turime su vištos ir kiaušinio problema, nėra prievolės stebėti, kol medžiagos nėra sąraše ir dėl to iškyla problemų gauti informacijai e, iš visos ES apie e, galbūt probleminių medžiagų paplitimą aplinkoje. Stebėjimo sąrašas yra mechanizmas, kuris mums padės šią problemą spręsti. Mintis yra tokia, e, jeigu medžiaga yra įrašoma į tą sąrašą, tai ne visam laikui. Tai yra tik tai tam tikram laikui, e, kuriuo reikia įvertinti, ar egzistuoja problema ar ne. Iš savo perspektyvos galime pasakyti, kad medžiagos įtraukimas į e, sąrašą reiškia, kad ji ten būtų vienerius trejus metus ir paskui būtų išbraukta. Tai yra ir atsakymas į klausimą apie tai, kaip išbraukti medžiagas iš stebėjimo sąrašo. Tai nėra e, nuolatinė e, parkavimo vieta medžiagoms. Klausimas, ar mes pasmerkėme tam tikras medžiagas įrašydami į prioritetinių medžiagų direktyvą. Mano atsakymas yra aiškus ne. Ir dar norėčiau komitetui priminti, kad egzistuoja dvi klasifikacijos medžiagų, egzistuoja prioritetinės medžiagos ir prioritetinės pavojingos medžiagos. Prioritetinės pavojingos medžiagos yra tai, kas ryč terminologijoje žinome PBT junginiai ir vandens pagrindų direktyva numato 20 metų laikotarpį, per kurį nusprendžiama, kaip e, atsikratyti e, tam tikros medžiagos. Dėl farmacinių medžiagų jos nesiūlo, nesiūloma traktuoti kaip prioritetinių pavojingų medžiagų, norėčiau tai akcentuoti. Ir tos medžiagos e, neturėtų būti pasmerktos, jas reikia naudoti atsargiai. Ketvirta kategorija klausimų kontraceptinės medžiagos prieš uždegiminiai chemoterapijoje, chemoterapijoje naudojamos medžiagos ir vaistai. Mūsų mintis nėra e, sustabdyti tų medžiagų naudojimą. Žmonėms ir toliau turi būti sudaryta galimybė naudotis kontraceptinėmis priemonėmis prieš uždegiminiais vaistais Taip pat e, būtina užtikrinti galimybę e, naudotis chemoterapiją, kai tai yra teisingas e, gydimo būdas. Bet tai nereiškia, kad vis, kiekvienas atskiras vaistas yra vienintelis teisingas. Mes sakome, kad reikia sukaupti priemonių arsenalą, kuriomis galėtų, tų priemonių, kuriomis e, galėtų naudotis valstybės narės. Galbūt, pavyzdžiui, galima pribūti va, receptų išrašymą vieniems vaistams ir e, įtraukti kitas medžiagas. Ibuprofenas nėra sąraše, diklofenakas yra, e, jau taip yra todėl, kad ibuprofenas yra kur kas geriau. Ir galima galbūt naudoti ibuprofeną plačiau. Aš aišku nesikišu į gydytojų reikalus, bet tai yra klausimas, kurios, kurį galėtų pasvarstyti valstybės narės ir gydytojai galbūt galėtų išrašydami vaistus pagalvoti taip pat apie tai. Kitas dalykas e, - natūraliai pasitaikančios medžiagos. Norėčiau visiems priminti e, miestų nuotekų. E, valymo direktyvą. Ten kalbame apie tam tikras e, medžiagas, tai yra mūsų vartojimo maisto gerimo pasiekmi. Dažnai nedėlise teritorijose, e, tiksliau, kartais gali sudaryti rimtos problemos, tai yra susijęs su mūsų gyvenimo būdu ir mes turime šią problemą spręsti. Kitas klausimas - poveikis žuvų ištekliams ir apskritai poveikis. E, kiek mes žinome apie tų medžiagų paplitimą Europos Sąjungoje? Kai kurios šių e, medžiagų, tiksliau apie jas informaciją turime iš kelių valstybių narių. Egzistuoja literatūra, kuri teikia informaciją mums. E, valstybės narės kartais ne nuosekliai stebi tas medžiagas, kai kurios e, tą daro ir mes dėl, pagal tai įtraukime medžiagas dėl e, žuvų išteklių. Tai nesusiję tiek su ištekliais, bet su žuvų galimybė daugintis. Mes pirmiausiai galvome apie poveikį ekologijai, ne aš neatsargoms, neištekliams žuvų nes jeigu žuvų nebeliks, tai dings vienas elementas iš ekosistemos ir tai kelia bio įvairovės problemų. Dar buvo klausima apie įgyvetinimą. Neseniai pateikta ataskaita apie miesto e, nuotekų e, direktyvos įgyvendinimą rengiamas, e, rengiama labai plati ataskaita apie vandens pagrindų direktyvos įgyvenimą. Rekomenduoju ponui Florencui pasižiūrėti tas ataskaitas ir manau, kad galėsime apsvarsti šį klausimą. Komisija puikiai žino, ką reikia gyvendinti. Mes e, turime, kaip galima geriau gyvendinti priimtus teisės aktus, integruoti įvairias politikos priemonės. Tai yra dalis vandens pagrindų direktyvos mes nuolatos vertiname, kokios medžiagos kelia problemų aplinkai. Galiausiai keletas pastebėjimų dėl sąnaudų. Labai atidžiai išklausiau to, kas buvo pasakyta Anglijos ir Velso atstovo. Mes turime prisiminti, kad uh, E, laukimo sprendimas yra pats brangiausias. Mes kalbame apie maksimales sąnaudas. Buvo paminėti kai kurie skaičiai. Mes e, kalbame apie 11, 19, 18 eurų e, žmogui metams. E, apie papildomą sąnaudos Anglijai Velsui buvo pasakyta per atenčius 20 metų 25-30 e, eurų žmogui per metus. E, bet ne mes nusprendžiame visas dėl visų priemonių uh, Ir e, pačios valstybės narės e, paskui e, pritaiko taisyklės, yra pateikta tam tikrų duomenų iš Vokietijos, kurie rodo, kad dvi, nuo 10 iki 30 eurų žmogui metams tiek gali kainuoti šios problemos sprendimas. Ir atsakau į paskutinį klausimą. Taip, jeigu e, bus valomos medžiagos, taip pat e, tai um, turės poveikį ir kitoms cheminėms medžiagams, kurios yra vandenyje ir išspręs ir kitas aplinkosaus problemas. Ačiū. Das Wort Richard Seber, bitte kurz. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū ir dabar žodis pranešėjų Richardui Seberiui. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už pasisakymus Taip pat noriu padėkoti svečiui iš Junktinės karalystės ir Europos komisijai. Manau, kad diskusija pa... ši diskusija parodė, kaip svarbu mums buvo pamėginti dar kartą aptarti šią temą. Akivaizdu, kad dar yra likę problemų, bet dėl jų vyksta dėrybos ir jas galima išspręsti. Mes visi norime aprūpinti ateities kartas švariu vandeniu. Ir manau, visi sutarėme, kad jau daug kas pasiekta, bet dar reikia daug ką padaryti. Dabar šiuo metu nekomentuosiu atskirų detalių. Tiesiog pasakysiu, kad komisijos siūlomas teisinis reglamentavimas ir mano iki šiol matyti pakeitimai mm, eina panašia kryptimi, kurią ir mes esame numatę. Siekiama užtikrinti vandens gerą ekologinę būklę. Taip pat norima sugriežtinti tam tikrus kriterijus. Dabar dėl tam tikrų detalių susijusių su teisės aktais. Dėl jų bus galima susitarti dėrybų metu. Ir manau, kad gali būti, kad jeigu kas nors iš šalies klausėsi šių diskusijų, jiems galėjo susidaryti įspūdis, kad mūsų nuomonės markiai skiriasi, tačiau aš manau, kad jos suartėjo. Vienas klausimas yra vaistai ir, žinoma, e, vandens pagrindų direktyva yra čia aktualus teisės aktas, kuris turi padėti užtikrinti aukštą ekologinę būklę, gerą ekologinę būklę. Ir žinoma, čia komisijai tenka atsakomybė atsižvelgti į padėtį valstybėse narėse, siūlant ribinės vertes. Išklausęs šios dienos diskusijos, taip pat pasikalbėjęs su tarybos atstovais, manau, kad galbūt kol kas dar per anksti nustatyti ekologinius kokybės standartus, aplinkos kokybės standartus. Galbūt reikia šiek tiek palūkėti. Akivaizdu, kad mes šiandien kalbame apie valstybių narių vietos ir nacionalinės institucijas. Akivaizdu, kad investicijų sąnaudos bus didelės, taigi reikėtų pagalvoti apie tinkamą laikotarpį, kurio metu galėtume sudaryti sąlygas investicijoms. E, vandens politika turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį ir jis yra teigiamas ir uh, aplinkosaugos požiūrių ir visuomenės sveikatos požiūrių. Taigi kylantis klausimai dėl reikiamų investicijų turi būti sprendžiami. Mes čia kalbame apie išteklius. Vanduo yra įtrauktas į strategiją Europą 2020, tai yra išteklius, kurį reikia naudoti taupiai. Vanduo yra žmonių egzistavimo pagrindas ir ekonomikos pagrindas. Taigi Mm, siūlau pradėti dėrybą su šešėliniais pranešėjais, tartis su įvairiomis frakcijomis. Manau, kad mes turime pakankamai daug sąlyčio taškų, kad galėtume parengti bendrą poziciją. Taip pat, manau, reikėtų daryti spaudimą tarybai, kad būtų dirbama ir kad galiausiai pasiektume tokį etapą, kai viskas bus tinkamai apibriešta aplinkos ir e, chemijos požiūrių. Taip pat kol kas reikėtų, taip pat reikėtų neužmiršti ir vaistų ir apie juos kalbėti diskusijų metu, dėrybų metu. Ačiū, linkiu sėkmės Rikardui Zieperiui. Terminas teikti pakeitimus yra gruodžios atsiprašau, lapkričio 7 diena, vidurdienis, 27 diena bus galutinis balsavimas, o balsavimas plenarinėje sesijoje numatomas sausio mėnesį. Dabar periname prie darbo tvarkės šešto punkto. E, tema yra ES civilinės saugos mechanizmas. Suteiksiu žodį pranešėjai Elizabetai Gardinį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegę Krista Klas. Sveikinu ją su naujomis funkcijomis, kurias ji atliks komitete ir linkiu jai sėkmės. Dėl ES civilinės saugos mechanizmo. Turbūt prisimenate, kad šio posėdžio pradžioje e, viena kolegė pateikė informacijos apie potvinius Slovenijoje. Potvinių yra ir Italijoje. Vakar kaip tik pažymėjome 46-asias milžiniško potvinio Florencijoje metnės. Tas potvinis vyko 66 metais ir jo metu žuvo daug žmonių. Taip pat smarkiai nukentėjo pats Florencijos miestas, jo kultūrinis ir meninis paveldas, kuris yra visos žmonijos paveldas. Turbūt prisimenate, kad po potvinio dirbo daug savanorių. Jie padėjo šalinti potvinio padarytus nuostolius ir bandė sumažinti paveldui padarytą žalą, taip pat palengvinti vietos žmonių kančias. Mes turime neužmiršti tų sukakčių, tų istorinių sukakčių. Tai nėra vien istorijoje likę dalykai. Vykstant klimato kaitai, tokių nelaimių bus ir daugiau ir mes vis dažniau susidursime su ekstremaliais klimato reiškiniais. Mes turėtume imtis geresnių priemonių. Žinoma, jau esame sukaupę nemažai patirties, bendros patirties ir esame pasiryžę, turime pakankamai drąsos gerinti padėtį. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms už jų indėlį. Jie pateikė daug pakeitimų, iš viso 226. Manau, kad tie pakeitimai padės parengti gerą pranešimą padės apsispręsti dėl tinkamos apibriešties ir tinkamos orientacijos. Kad būtų lengviau viską analizuoti, manau, šiandien reikėtų išklausyti kolegų, kurie atstovauja įvairioms valstybėms narėms, įvairioms frakcijoms. Visus pakeitimus galėčiau sus, suskirstyti į tris pagrindinės grupės. Pirmai grupiai priklauso pakeitimai, kuriais siekiama e, patikslinti formuluotės, padaryti siūlomą teisės aktą aiškesnį, kad nebūtų nesusipratimų, kad būtų išvengta dviprasmybių. kalbant apie tokius dalykus kaip nacionalinis suverenitetas, vietos dimensija, regioninė dimensija, klimato kaita ir panašiai. Turime mm, užtikrinti, kad tos apibrieštis būtų tikslios. Bet visa tai nekeičia paties teisės akto pobūdžio. Tai tiesiog padeda mums mm, tiksliai išdėstyti savo siekius, patikslinti apibrieštis ir tiksliai išdėstyti, kas mums kelia susirūpinimą. Antraja pakeitimo grupė yra siekiama sušvelninti pasiūlymą. Aš pasisengiau atsižvelgti į tuos pakeitimus, į daugumą jų, tačiau turėtume neužmiršti ir pagristo susirūpinimo ir galvodami apie atskirus praktinius e, veiksmus turime atsižvelgti į e, kylančius nuogastavimus. Tikiuosi, kad tokiu būdu patobulinsime pasiūlymą. Apskritai, tais pakeitimais yra teigiama, kad pakanka likti prie dabartinės padėties, prie status quo ir kad čia nereikia jokio kokybinio šuolio bet manau, kad dauguma mūsų to šuolio nori. Taip pat yra teigiama, kad ES neturėtų kištis į tai, kas yra valstybių narių atsakomybė. Yra ir trečia pakeitimų grupė. Jais priešingai e, siekiama sugriežtinti, sustiprinti pasiūlymą, palyginti su tuo, ką siūlo komisija. Ir Šioje grupėje yra pakeitimų, kuriais raginama suteikti daugiau finansavimo transportui ir iš ankstiniam pasirengimui. Apskritai žvelgdama į tuos pakeitimus, manau, kad esame prieartėję prie susitarimo daugeliu klausimų nuomonės yra suartėjusios. Mes nenorime, kad įgaliojimai būtų perduoti komisijai. Ir manome, kad valstybės narės neturi turėti galimybės piknaudžiauti kitų valstybių narių gerą valią. Čia kalbu apie išteklių sutelkimą. Reikia veiksmingiau kontroliuoti tokias situacijas, apie kurias čia kalbame, kad išgelbėtume žmonių gyvybės. Ir mes, kaip Europos parlamentas, turime laikytis atsakingos pozicijos, kurią atsižvelgtume į įvairią specifiką ir tai, kas mums visiems kelia susirūpinimą. Ir mm, Europos piliečiai nori matyti daugiau Europos. Ir būtent šis rytis yra viena iš tų, kurioje piliečiai ir prašo daugiau Europos. Turime prisiminti, kad Europa yra ta vieta, kur galioja solidarumas ir šis pasiūlymas yra didelė galimybė sutaupyti lėšų, bandant įveikti dabar vis dažniau pasitaikančių nelaimių padarinius. Kai, kurios, iš, kai kurių iš tų nelaimių tikimybė yra labai nedidelė, tačiau poveikis labai didelis ir tokiu atveju atskiroms valstybėms narėms būtų labai sunku pasiruošti tokiams nelaimėms, jeigu čia nebūtų didelių investicijų. Taigi manau, kad šis pasiūlymas yra raginimas Europoje laikyti solidarumo ir labai tikiuosi, kad Europos parlamentas sugebės susitarti dėl to nedidelio, bet labai svarbaus žingsnio pirmin kad būtų užtikrintas didesnis žmonių saugumas. Taigi dar kartą padėkosiu kolegoms ir, kaip jau sakiau, esu pasirengusi išklausyti ir kitų jų minčių, taip pat esu pasirengusi atsakyti į kolegų klausimus. Ačiū. Pone Gardinį, toliau pone Teila. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Gardinį už parengtą pranešimą. Jame labai daug gerų praktinio pobūdžio pasiūlymų dėl e, mechanizmo tobulinimo. Aišku, pats pakeitimų skaičius yra pernelyg didelis, bet norėčiau pasisakyti dėl keletos mano galva įdomių pakeitimų. Pono Šumans pakeitimai dėl tartautinės pagalbos ir išteklių dislokavimo ES užžiūrio teritorijose. Aš manau, kad šis pasiūlymas vertas dėmesio, bet ko gero susilauks prieštaringo vertinimo taryboje, nors ir, yra, nu, nors ir būtų naudingas. Pone Estrela e, taip pat pateikė gerų pasiūlymų, ypač dėl reagavimo į nelaimės centro darbą ir rizikos valdymo planus. Jeigu kas nors nesilankė stebėsinos informavimo centre, tai labai rekomenduočiau jame apsilaikyti. Toliau, panos Hasas, e, Kasas pakeitimai ir pono Rosi pakeitimai iš tiesų buvo naudingi, bet yra vienas dalykas, į kuriuos ponas Rosi neatsižvelgia. Yra tai, kad faktiškai savanoriškumo aspektas yra labai stiprus šiame pasiūlyme. Yra keletas šio pasiūlymo elementų, kurie grindžiami savanoriškumo principų, kaip pavyzdžiui savanoriškai sutelkti ištekliai, toliau strateginių centrų plėtotė, mokymai, bet jeigu mes apskritai vadovausimės tik savanoriškumo principų, tai padarysime didžiulę klaidą, nes reikalinga ir keistis informacija e, nuolatos ir kartu dirbti. Aš nežinau, aišku, ko pagėdaus valstybės narės. Bet vien tik tai savanoriškumo principas gali reikšti, kad bus bandoma pasinaudoti iščekliais tik tada, kai viena ir kitai valstybei nariai bus naudinga, bet e, tokia valstybė narė neprisidės prie bendrųjų išteklių. Aš manau, kad reikia atsižvelgti ir į keletos šešėlinių pranešėjų e, pastabas ir šiek tiek sutvarkyti dar pranešimą, bet aš manau, mes turime laikytis kietos pozicijos, ypač kai kalbame apie rizikos valdymo planus, jie privalo būti privalomi ir taip pat e, vien savanoriškumo principų negalima visada vadovautis. Kitas kalbėtojas. Norėčiau Sutip žodį ponai Strelai, kuri kalbėjęs SND socialdemokratų frakcijos vardu. Pone pirmininkė. Klausimas yra apie tai, kaip suteikti geresnę pagalbą. Matome, kad e, katastrofų nelaimių vis daugėja, jos uh, turi uh, labai atneša baises pasiekmes, matėme, kas buvo uh, dabar susendė Junktinėse valstijose, Haityje, tai yra susijęs su klimato kaita, urbanizacija ir aplinkos būklės prastėjimu. Ir E, reikia dėl to galvoti apie preventyvę politiką, skirti jai e, e, daugiau dėmesio ir reagavimo į nelaimės veiksmus, mechanizmą padaryti kur kas stipresnį. Mūsų frakcija yra pateikusi nemažai pakeitimų, uh, tam, kad būtų galima pagerinti Europos komisijos pasiūlymą. Ir mes taip pat norėtume sureaguoti į piliečių lūkesčius, nes jų dauguma, didžioji dalis nori, kad Europa e, imtųsi veiksmų pilietinės saugos rytyje kad būtų sudarytas tam tikras pavojingų zonų žemėlapis, ir kad būtų užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių valdant riziką. Prevencinės priemonės turėtų apimti e, rizikos žemėlapių sudarimą, taip pat e, rizikos valdymo plano atnauinimą atsižvelgiant į e, e, riziką regiono ir vietos lygmenių. Visa tai turėtų įsigalioti iki kitų 14 metų pabaigos. Mes turime užtikrinti ES e, reagavimą nelaimės pajėgumus reikia užtikrinti, kad būtų imtasi horizontalių veiksmų Reikia galvoti apie logistinės galimybės, e, numatant šį mechanizmą taip pat galvoti apie e, nelaimių pobūdį ir manau, kad reikėtų taip pat e, sukurti tam tikrą rezervą, kuris leistų veiksmingiau kovoti su miškų gaisrais. Mes taip pat manome, jog labai svarbu būtų e, numatyti paskatas valstybėms narėms, kurios e, turėtų parengti tam tikrus pajėgumus savanoriškai. Ir mes turime užtikrinti labai greitai reaguojančius ES e, pajėgumus. Dėl e, E, sąnaudų, reikia į tai atsižvelgti. 90 procentų e, sąnaudų bus skirta e, problemų nustatymui ir pašalinimui. Mes galvojame apie tai, kad jeigu valstybė, ES skirs lėšas, tai valstybės narės neturėtų dėl to mažinti savo nacionalinį finansavimą. Reikia užtikrinti, kad finansavimas valstybėse narėse išliktų tokio pat lygmens, kaip ir tiks, taip pat, kad tikslai išliktų taip pat ambicingi. Labai svarbu taip pat užtikrinti skaidrumą E, naudojamų lėšų. E, dėl šios priežasties reikia galvoti apie visišką skaidrumą valstybių narių strategijoje, reikia labai aiškiai apibrėžti kriterijus, e, reikia parengti rekomendacijas ES lygmenių. 263 pakeitimai yra pateikti iš viso ir mes manome, kad būtų neblogai, jeigu pranešėja e, e, gal pagalvotų apie, pradėtų jau galvoti apie kompromisinius pakeitimus, mes aišku juos išanalizuosime ir tikimės, kad pasiūlymas, e, jo galutinis variantas bus nuoseklus, vientisas, kuris tikrai sureaguos į mūsų piliečių lūkesčius. Ačiū. Sūza, ačiū e, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją Elizabetą Gardinį e, už e, padėkoti už tai, kad parengė tokį gerą pranešimą ir pakalbėti apie e, civilinės saugos e, mechanizmą ir su juo susijusias problemas. Katastrofo skaičius auga, jos e, yra vis gilesnio, rimtesnio pobūdžio, vis daugiau gaivalinių nelaimių matome, tai susijęs su klimato kaita. ir e, tų katastrofų daugėja, jos e, atsiliepia neigiamai ne tik žmonėms, ne tik jie nuo jų kenčia, bet taip pat mūsų e, paveldas nukenčia tiek kultūrinis, tiek kitoks yra pateikta pakeitimų, reikia galvoti apie kompromisus ir aš dar norėčiau pristatyti jums savo frakcijos pagrindinės mintis. Mes e, kaip frakcija esame pateikę nemažai pakeitimų. E, pirmiausia, dėl valstybinarių prievolių. E, galvojant apie piliečius, jų apsaugą. E, tai yra viena grupė prievolių, o kita grupė prievolių susijusių su kitomis valstybėmis narėmis. Mes manome, kad e, veiksmų koordinavimas e, katastrofų atveju negali būti atliekamas ad hoc pagrindu. Mes turime uh, E, būti pasirengę kiekvienai galimai katastrofai. Dėl to reikalingas geras veiksmų koordinavimas ES mastu ir veiksmingas integruotas atsakas ES lygmeniu. Taip pat yra svarbu galėti palyginti veiksmus e, valdant riziką, praktiką e, galvojant apie tai, kad svarbiausia yra prevencija ir e, galvojant apie tai, kad tai susijęs su labai plač, pla, plačia sritimi. Šiandien neįmanoma galvoti apie visas, e, aptarti smulkiai visų problemos e, detalių, bet tai yra labai svarbu ir reikia integruoti reagavimo pajėgumus. valstybės narės, aišku, turi suvereniteto teisės, tačiau ES jų nepažeisdama turėtų numatyti priemonės, kurios leistų kur kas greičiau sureaguoti prevencijos ir veiksmų srityje saugos mechanizmas turi būti solidarumo principų pagrįstas mechanizmas, mes su tuo sutinkame, bet aš dar norėčiau vieną aspektą, e, mano nuomonė labai svarbu, e, pridurti solidarumo principų pagrįstas e, mechanizmas turėtų būti humanitarnės pagalbos ir civilinės pagalbos mechanizmas kai kuriais atvejais matome, kad nepakanka priemonių civiliniam aspektui ir dėl to reikia e, pasitelkti armiją, karinės pajėgas. E, tai turėtų būti įmanoma, tačiau e, kreipimasis į karinės pajėgas E, veiks, e, bendravimas su karinėmis pajėgomis turėtų e, būti pavaldus civilinėms institucijoms ir karinės struktūros vienos negalėtų, neturėtų galėti duoti nurodymų. Dėl to mes pateikėme du pakeitimus. Ir E, mes norime užtikrinti, kad visuomet e, būtų numatyta civilinės kontrolės galimybė e, veikiant ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra visiškai būtina. Danke, Frau Vorsitzende. Ačiū, pane pirmininkė. Bandysiu kalbėti trumpai, nes tikrai neverta kartuoti tuo paties. Aišku, mes turime galvoti apie prevenciją, koordinavimą veiksmų, taip pat dalymasi gerą patirtimi, bet apskritai integruotas rizikos valdymas besigrindžiamas um, rizikos vertinimu yra geras dalykas bet neturime pažeisti subsidiarumo principo. Nes yra tokių priemonių, kurios būtų taikomos peržengiant 196 straipsnio, turiu galvoje Lisabonos e, sutartį taikymo sritis. Mūsų pakeitimai teikti skirti siauresniam pagrindui sukurti tam, kad nebūtų pažįsta Lisabono sutartis. Ir mes tikrai pasisakome prieš šimtaprocentinį e, finansavimą iš ES biudžeto sutelktųjų išteklių ir transportavimo atveju. Negalime tam pritarti. Tikrai mūsų galva Biudžeto didinimas šiai sričiai, kaip siūlo komisija, kelia nerimą. Dar noriu pasakyti, kad mes sveikiname patį pasiūlymą, jeigu tas pasiūlymas bus pakankamai subalansuotas, atitiks sutarčių atitinkamus straipsnius ir, ne, ir duos aiškios naudos. Tam, kad nenutiktų taip, jog ES perims valstybių narių darbą vietoje, jų pačių įsipareigojimus. O dabar belieka tik tai padėkoti pranešėjai. Kolega Peteris. Petelė. Ačiū, ponia pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad pranešėja yra gerai susipažinusi su padėtimi, žino, ko šioje srityje reikia ir žino, ką praktiškai įmanoma padaryti. Klimato kaita ir dabartiniai orai rodo, kad e, gaivalinių nelaimio užkardimas yra labai svarbus dalykas, prevencija labai svarbus dalykas, nes jos reikės ją reikės vis dažniau naudotis ateityje. Kontekste vykstančių dėrybų dėl biudžeto, manau, kad būtų naivu tikėtis, jog e, bus daugiau skirta lėšų šiai sryčiai. Tiesiog valstybės narės turi labai racionaliai išnaudoti tai, ką turi ir ką gauna. Ir neturėtų nutikti taip, kad šiuo pasiūlymu mes užsiauginsime dar vieną monstrą, kurį nuolatos reikės penėti. Kalbant apie pateiktus pakeitimus, noriu atkreipti jūsų dėmesį 46 pakeitimą. Ne, kalbantysis atsiprašo. Turiu galvoje 259 pakeitimą. O tai reiškia, kad um, pakeitimas susijęs su tuo, kad iš tiesų stichinės nelaimės nepripažįsta valstybių sienų. Todėl reikia galvoti, kaip teikti tarp valstybinių lygių pagalbą ne tik valstybėms narėms, bet taip pat ir šalims kandidatėms, lygiai taip pat kaip šalis kandidatės galėtų savo ruoštų prisidėti, likviduojant nelaimių padarinius. Manau, kad reikia atsižvelgti pasirengimo stojimų kontekste teikiamą paramą ir į, į ją taip pat įtraukti. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Zeber. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Gardini už pranešimą, nebejotinai, kad stichinės nelaimės, jų padarinių likvidavimas reikalauja sutelktų ES lygių pastangų. Pažiūrėkime vien tik tai Eurobarometro duomenis. Niekas Europoje nesuprastų, jeigu įvykus didžiulio masto nelaimiai, valstybės narės susidarytų savo sienose. Nebejotinai, kad įvykus nelaimiai pirmiausia už padarinių likvidavimą atsako pati valstybė narė. Tačiau neginčiama yra tai, kad ir ES lygių reikalinga derinti e, pagalbos veiksmus pagal labai aiškius kriterijus. Aš manau, kad valstybės narės neišvengiamai politinį spaud, patiria politinį spaudimą ir po truputį pradeda teikti pagalbą. Bet manau, kad būtų labai neblogai, jeigu komisija parengtų bendrus standartus ir kažkokius tai kriterijus. Kitas dalykas tai yra ką turėtume pasirinkti - deleguotusius teisės aktus, kaip siūlo ponia Gartinė, ar įgyvendinamuosius teisės aktus. Aš manau, kad kai kalbame apie kriterijus, jų nustatymą turi dalyvauti ir Europos parlamentas. Nereikia tiesiog laukti, kol komisija imsi šio darbo, mes patys jau turime pradėti apie tai galvoti ir net ko gero pateikti savo pasiūlymą. Taigi mums šis dalykas yra svarbus ir reikia nuo pat darbo pradžios imtis tokio uždavinio, užuot laukus, kol visa tai vyks, bus daroma ateityje per taip vadinamą antrinę procedūrą. Ačiū. Nizėber, komisija. Ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui ir ypač pranešėjai bei komiteto nariams už tai, kad tvirtai remeta mūsų teikiamą pasiūlymą. Dauguma jūsų pateiktų pakeitimų tikrai yra teigiami nes jais siekiama mūsų pasiūlymą dar labiau sustiprinti. Tokia parama iš Europarlamento pusės mums yra labai svarbi, nes pirmą kartą, kai Europos parlamentas dalyvauja šioje srityje priimamuose sprendimuose. Kitas dalykas, kuris mums nemažiau svarbus, yra tai, kad Šiuo atveju mes veikiama šimtų procentų atsižvelgdami į Europos piliečių pageidavimus. Ir tikrai e, mūsų piliečiai labai remia šį komisijos pasiūlymą. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad reikalinga ta pusiausvyra tarp to, kas vyksta taryboje, ką teikiame mes ir ką daro parlamentas. Todėl nekantrai laukiu mūsų tolesnio darbo ir tikiu, kad per visas dėrybas mes dirbsime konstruktyviai. O dabar norėčiau sureaguoti į keletą konkrečių iškeltų klausimų. Pirmiausia, norėčiau dar pritarti poniai Gardinį ir pasakyti, kad dabartinė padėtis tikrai netenkina mūsų, bent taip galvoja komisija. Netenkina todėl, kad rizika nuolatos didėja, klimato kaita koreguoja mūsų veiksmus. Be to, atsirado ir nemažai naujų rizikos elementų, kurių, kuriuos turime numatyti ir atitinkamai pasiruošti. Na, pavyzdžiui, kaip ir audra, kuri užklupo Amerikos e, pakrantas ir Ameriką. Akivaizdu, kad atskiros e, valstybės valstijos nebūtų pasiruošusios pačios, taip kaip ES nesugebėtų pasiruošti, ES valstybė nariai nesugebėtų pasiruošti, todėl kad kada susidaro ekstremalios oro sąlygos, tai reaguoti įprastiniais būdais neįmanoma. Uraganas Sandy Junktinės Amerikos valstijose aiškiai rodo, kodėl jau dabar reikia imtis atitinkamų veiksmų. Dažnai įvairūs e, e, incidentai vyksta tada, kada Dažnai taip nutinka, kad nauji pasiūlymai atsiranda tada, kai svarstomas biudžetas, kai kaina kalba apie to biudžeto karpimą. Bet mums reikia surasti veiksmingą kovos su nelaimomis būdą. Todėl Kaip siūloma, daugiau reikia teikti, telkti dėmesio e, prevencijai, bendram planavimui ir bendram reagavimui. O tai reikalauja spręsti išteklių pajėgumų spragas. Ir noriu iš karto aiškiai pasakyti. Komisijos siūlyme. Siūlymas nereiškia, kad ES perims valstybių narių atsakomybę. Priešingai, šiuo teisės aktu mes priminsime valstybėms narėms, kokiu kokių uždavinių jį turi imtis civilinės saugos rytyje ir subsidiarumo principas nebus pažįstas. Mes pageidautume, kad valstybės narės prisimtų dar didesnį atsakomybę negu dabar civilinės saugos srityje ir kad telktų išteklius, kurie bus būtini likviduojant um, nelaimių padarinius. Čiugu, kad Europos parlamentas ketina laikytis kitos pozicijos šiuo atveju. Kaip ir ponė Teila, aš noriu pažymėti, kad e, savanoriško dalyvavimo principas, taip pat savanoriškai sutelkti ištekliai sudaro neatsiejama mūsų mechanizmo dalį, bet mums reikalingas toks mechanizmas, kuris būtų tinkamai subalansuotas. Viena vertus reikalinga numatyti kokiais ištekliais galėsime naudotis prireikus. Kitas dalykas - savanoriškumo principas, teikiant šiuos išteklius. Šios dvi dalis turi būti pusiausviroje, jeigu mes norime ko nors pasiekti, nes jeigu mes norime užtikrinti aukštą nuspėjamumo laipsnį. Dar vienas dalykas, kad yra labai svarbu pereiti prie nelaimių valdymo vadovaujantis rizikos valdymu, rizikos vertinimu. Kaip mes tai padarysime, kokiomis praktinėmis priemonėmis tai padarysime, dar neaišku, bet vienas dalykas akivaizdu, kad pirmiausiai reikia keistis informaciją ir mums reikia žinoti, kaip valstybės narės vertina joms kylančią riziką, kaip planuoja ją suvaldyti ir veikti prireikus. Kalbant apie savanoriškai sutelktus išteklius, tai šiuo atveju jų finansavimas yra labai svarbus dalykas. Pagal pirmąjį scenarijų visos valstybės narės turėtų prisidėti prie tokio išteklių rezervo. Ir visos sutinka. Tačiau liko vienas neišspręstas klausimas. Kaip bus su finansavimu? Komisijos nuomona reikalingos finansinės paskatos tam, kad valstybės narės galėtų dalyvauti tokiame išteklių tokio išteklių rezervo sudarime. Transporto finansavimas šiame kontekste todėl yra ypač aktualus dalykas. Kodėl? Todėl, kad tai yra susiję su valstybės narės dalyvavimu išteklių rezervę, savanoriškų išteklių rezervę, bet išlaidos šio tipo nėra įtrauktos į valstybių narių civilinės saugos biudžeto eilutę. Todėl įvykus nelaimiai kai nelaimė myksta valstybės narės teritorijoje, taip pati valstybė narė yra numačiusi atitinkamus asignavimus. Tačiau nėra valstybės narės, jokios valstybės narės nacionalinėme biudžete kažkokių išteklių skirtų nelaimės padarinių likvidavimui kitoje valstybėje narėje, o išlaidos čia gali būti labai ženklios. Dabar dar vienas dalykas, tai yra moralinė pareiga. Mes tikrai nenorėtume, kad būtų piknaudžiaujama, kad būtų piknaudžiaujama solidarumo principu, bet reikalinga daugiau aiškumo, su kokia rizika gali susidurti valstybės narės ir ką jos darytų. Mes taip pat pritarėme kolegų peržiūros idėjai, kai kurie iš jūsų ją paminėjo. Aš manau, kad tokiu būdu bus prisidedama prie didesnio darbo skaidrumo. Ir dar vienas dalykas - ES finansuojami ištekliai. Mes apsiribojame tam tikrais tik tai variantais ir tai yra mažai tikėtini atvejai, bet tokiems atvejams įvykus rizika gali būti labai didelė, padariniai gali būti labai rimti. Jeigu pažiūrėsime iš ekon, tai tokiems atvejams ruoštis Jeigu tokiems atvejams ruošis kiekviena valstybė narė atskirai, tai bus neprotinga. Todėl reikia galvoti, kaip galėtume bendrai reaguoti ir ką galėtume bendrai padaryti. Ir baigdamas noriu dar pasakyti porą dalykų. Pirmiausiai, tai dar kartą padėkoti už mums parodytą pritarimą. Ir grįžtant prie to, ką sakė ponia Taylor, noriu pasakyti, kad informacijos ir stebėsenos, informavimo ir stebėsenos centras tikrai turėtų E, turėtų būti lankomas ir jis gerai dirba, bet keitimasis informacija yra labai svarbus. Mano patirtis rodo, kad apsilankius tame centre žmonės geriau supranta, kaip viskas yra daroma čia, žemėje ir nelaimės vietoje. Ačiū. Dėkoju, ponui Tas, dabar suteiksiu žodį pranešėjai, ponė Gardinį. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Esu dėkinga už šią pozityvę diskusiją. Visi pasisakymai buvo labai svarbus, buvo išsakyti tokie dalykai, kuriems galėčiau pritarti. Noriu paminėti vieną žodį, kurį pavartojo komisija. Tai yra pusiausvyrą. Manau, kad mes turime siekti pusiausviros sąlyčio taškų ir manau, kad e, išskyrus tam, tik, tam tikrus specifinius dalykus, kurie kelia surūpinimą, mes visi einame tą pačią kryptimį. Taigi esu nusiteikusi optimistiškai. Ir tikiuosi greitai pasiekti susitarimą. Taip pat e, pasinaudosiu ir ponios Estrelos bei kitų kolegų pasiūlymų renkti kompromisinius pakeitimus. Galbūt e, surenksime keletą dvišalių susitikimų, kurių metu pasigilinsime į tam tikras temas ir susitarsime dėl tam tikrų procedūrų, pavyzdžiui, su Ana Rosbach. Aš pritariu jos pastaboms ir jos apibūdintam galutiniam tekstu, tikslui. Taigi manau, kad visi siekiame to paties. Vos prieš metus Japonijoje matėme tokių dalykų, apie kuriuos mums vėl priminė uraganas Sandy. Ir matome, kad net ir tokios valstybės, kurios yra laikomos supervalstybėmis, nesugeba susitvarkyti su stichinėmis nelaimėmis. Be to, jos nesugeba jų numatyti. Taigi, tenka pripažinti, kad tai, ką mes sunkiai galėjome įsivaizduoti, dabar tampa realybė ir akivaizdu, kad status quo yra tik išeities taškas, e, nuo kurio mes turėtume pajudėti ir siekti daugiau. Kiek suprantu, dirbant šia, su šia tema smarkiai pasistumėta ir taryboje. Komisija mums priminė, kad e, parlamentas atstovauja piliečiams, todėl jis gali ir turi atsižvelgti į pasiūlymus, kuriuos mums teikia piliečiai. Ir šie pasiūlymai turi uh, būti viršesni už institucinius e, pasiūlymus. Taigi esu pasiruošusi dirbti su mūsų darbuotojais, su šešėliniais pranešėjais ir ieškoti sprendimų. Ir dar baigdama pateiksiu pavyzdį. Šią vasarą buvo įgyvendinamas bandomasis projektas, kuriuo, pavyzdžiui, buvo bandoma reaguoti į miškų gaisrus. Ir kai kurie iš tų projektų baigėsi šiemet ir mes negalime palikti mūsų teritorijų neapsaugotų nuo tos rizikos. Ir akivaizdu, kad jau kitais metais mūsų gebėjimuose atsiras spragų. Taigi mes turime dirbti greitai, veiksmingai ir valdyti krizės taip, kaip to iš mūsų tikisi piliečiai. Ačiū. Pone Gardini, E, lapkričio 28-29 dieną vyks balsavimas dėl šio pranešimo šiame komitete. Šis pranešimas rengiamas pagal 50 straipsnį ir čia mes turime bendradarbiauti. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra. Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per vidaus rinkos informacijos sistemą dalinis keitimas. Tema sudėtinga, bet labai svarbi. Pranešėjai yra ponia Weisgerber, suteiksiu į žodį. Äh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą. Daugeliu klausimų. 83 pakeitimai yra pateikta iš vis Aš daugumai jų galiu pritarti, nes jie tikrai pagerina komisijos pasiūlymą. Dėl tokio vieningumo mums e, pavyko parengti 10 e, e, konsoliduotų pakeitimų, kompromisinių ir tikiuosi, kad nariai balsuos už juos. Nes E, mes e, dar ir toliau dirbsime e, apibendindami pakeitimus ir daugiau jų apimsime. Guė sutiko su mūsų pasiūlymais, atsėmė savo pakeitimus ir mums pavyko dar labiau sustiprinti kompromisinius pakeitimus. Dabar trumpai Dar e, norėčiau padėkoti sekretoriatui, poniai Romano ir savo e, darbuotojams, kadangi jie labai daug patirbėjo e, parengiamojo etapu, pirmiausia dėl kalbų mokėjimo. Vienas, devintas, dešimtas konsoliduotieji pakeitimai. Jie apima daug kitų mes atsakingas už sveikatą komitetas esame ir norėjome vidaus rinkos komitetui e, nusiųsti signalą apie tai, kad labai e, svarbu yra žinios ir kalbų mokėjimas e, sveikatos apsaugos srityje, nes praeitįje yra pacientai atsidūrę pavojo dėl to, kad uh, E, medicinos personalas pakankamai nemokėjo kalbų. Mes e, bandome sukurti vieną bendrą sistemą Europoje, kuris užtikrintų būtiną e, kalbos mokėjimo lygį sveikatos apsaugos specialistams. Be to, pateikėme kitų pasiūlymų, kurie turėtų pagerinti komisijos sprendimą. Pavyzdžiui, ką daryti su šalimis kaip tokiomis šalimis kaip Belgija ar Luksemburgas, kur yra kelios oficialios kalbos. Mes sakome, kad e, e tam tikro regiono ar teritorijos kalba e, turi būti patikrinta e, tuos mens, kuris dirbs e, toje vietovėje, pavyzdžiui, e, prancūzų kalba Valonijoje ar flamandų kalba Flandrijoje. Pone Briopels pateikė uh, atitinkamus pakeitimus. Tai yra, dar sakiau, pirmas, devintas, dešimtas pakeitimas, beveik visi pritarė pirmajam, o devintam, dešimtam nepritarė Aldė ir komunistai kairieji. Dėl pažymėjimo kompromisai antras, trečias ir ketvirtas. Taip pat visos frakcijos pritarė išskyrus komunistus. Kalbame apie kvalifikacijas kurios turėtų būti pripažįstamos priimančioje šalyje. Kandidato kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas tik tai pateikus prašymą. ir galbūt e, tokį praš, jį išduoda profesinė asociacija ar kompetentingos institucijos. Po metų valstybė narė gali patikrinti, ar visa informacija, kuri buvo pateikta, tebėra teisinga. Komisija pateikė dviejus metus, man atrodo, status quo yra vieneri metai. ECR ir socialistai norėjo laikytis vienerių metų ir aš mielai sutikau su tokiu pasiūlymu. Toliau penktas šeštas kompromisai. Visos frakcijos jiems pritarė. Svarbu ir e, tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, jeigu e, kilmės šalis nepatvirtina profesinės mediko kvalifikacijos, ir tada e, dirbama su tam tikra hipotetinė, e, pagal turint tam tikrą ne, išsigalvotą kvalifikaciją ir numatytas yra laikotarpis, per kurį galima patikrinti, ar e, tikrai asmuo turi e, tą kvalifikaciją, kurią sakosi turys. Primančioji valstybė narė gali atmesti prašymą priimti dirbti, jeigu e, pateikiama neteisinga informacija. Tiksliau, e, iš karto valstybė neatmeta prašymo, nes numatyta e, tam tikras laikotarpis, per kurį yra patikrinama informacija. Valstybės narės sveikatos apsaugos e, darbuotojų atveju gali e, numatyti tik dalinės funkcijas, galim atlikti dalinės funkcijas, jeigu uh, kyla pavojus paciento sveikatai. Aš norėjau, kad uh, iš vis būtų numatyta, uh, numatytas, numatyta galimybė drausti gydyti pacientus bet kai kurie kolegos norėjo visiško draudimo, bet mes dabar sustarėme dėl kompromisinio sprendimo. Taigi aš pakeičiau ir savo poziciją. Dar porą pastebėjimų dėl e, slaugytojų. Tai yra aštuntas e, konsoliduotas pakeitimas, jam pritarė nemažai frakcijų. Yra daug pakeitimų šiuo klausimu pateikta. Visos įmanomos frakcijos juos yra pateikusios. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad tai nėra tik vokiečių, vokiečių diskusija. 10-12 e, metų mokymosi, tai yra aktualu ir tokioms šalims kaip Niderlandai. Kas antra slaugytoja Niderlanduose yra mokiusis mažiau negu 12 metų. E, Niderlanduose mokyklos rengiančios slaugytojus yra labai rimtos Ten keliami labai aukšti reikalavimai. Malta, Vengrija, Slovakija taip pat patenka į šią sritį. Austrija, Luksemburgas e, teikia dviejopą mokymą. Taigi Europoje yra du keliai tapti slaugytoju. Arba e, 12 metų mokaisi ir turi akademinį akademinę kvalifikaciją arba mokaisi mokykloje 10 metų ir paskui baigi specialią slaugytojų mokyklą. Ir e, taikomas dviejopas mokymas. Aš jau daug kartų kalbėjau apie ypatumus mokomasi praktikos ir teorijos nuo pat jau pirmojo semestro tose mokyklose. Jeigu uh, studijuojama universitete, tai yra visiškai skirtingas dalykas. Nekalbu apie kitokią kokybę, bet kitokį mokymo pobūdį. E, praktinė patirtis e, įgaunama tik tai studijų pabaigoje, gal e, kai kuriuose valstybėse narėse ir anksčiau, bet teorija ir praktika yra griežtai atskirtos. Bet e, svarbiausias dalykas, kas yra aktualu, yra e, kvalifikacija. E, daugelį šalių, kur egzistuoja ši sistema, jaunimo nedarbas yra labai žemas. Dvigubo mokymo sistema yra elementas, kurį remia Europos socialinis fondas. Taigi labiau akcentuojamas e, mokymasis mokykloje ir Iškyla problema dėl to, kad nėra aiškios mokymo programos slaugytojams. Komisija turėtų kur kas labiau įsigilinti į tai, kas vyksta profesinio mokymo srityje. Mes sakome, kad norime didesnio judumo, tačiau kai kuriuose šalyse yra dirbtinai e, nu, kuriami barjerai ir labai ribojama galimybė dirbti medicinos srityje. Aš pirmininkė toj baigsiu. Dar noriu pasakyti, kad mūsų kompromisinis pakeitimas mini dešimties e, metų mažiausią mokymosi laikotarpį. Ir paskui yra sakinys, kuriame parašyta, kad daugelis šalių e, gali taikyti kit, griežtesnius reikalavimus. Ir e, aš reagavau į ponios Rodberent pasiūlymą. Sakome, kad minimalus amžius yra 16, pradedant mm, profesinį mokymą. E, tai reiškia, kad e, suaugęs žmogus jau, žmogus pradedantis karjerą būtų suaugęs nes e, mokytis reikėtų mažiausiai trejus metus. Taip pat e, sako, nu, sakoma, kiek mokymo programoje turi būti numatyta teorinių dalykų ir praktinių dalykų, kiek valandų. Kolegos e, paremė aštuntąjį kompromisinį pakeitimą. Jie, juo sakoma, kad galima ir toliau uh, E, mokyti pagal darbartinės programas, e, mes turime galvoti apie tai, kad trūksta slaugytojų. Taip pat daugelis šalių turi gauti labai aišku signalą apie tai, kaip ir vidaus rinkos komitetas. Aš, kaip ir sakiau per praeitą mm, paskutinės diskusijas, esu labai optimistiškai nusiteikusi, labai nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą visiems šešėlinėms pranešėjams, mes dėl daug ko sutarėme, dėl visko nepavyko susitarti. Ir rytoj balsuosime dėl galutinio rezultato. Ačiū. Paskėpa. Turiu visą sąrašą kolegų, kurie pageidauja pasisakyti. Bet vienas iš jų, ponas Senakudakis, jo nėra salėje. Ponas Eiver, Peter Lyza ir daugelis kitų. ir manau, kad e, jau reikia uždaryti sąrašą. Prašau visų pasisakančiųjų kalbėti trumpai. Pirmiausia, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkingas pranešėjai už atliktą darbą ir už tai, kad pavyko susitarti su šešėliniais pranešėjais, kad pavyko parengti bendrus kompromisinius pakeitimų pasiūlymus. Tačiau yra tas amžinas bendro slaugio išsilavinimo klausimas. Daugeliu pakeitimo atveju siūloma apsiriboti dešimties metų vidurinių silavinimų prieš mokantis slaugės profesijos. Kitas dalykas, kad jeigu mes tą laikotarpį pailginsime iki 12 metų, tai gali būti visai pateisinama atsižvelgiant į a, pažangą, kuri pasiekta medicinos rytyje apskritai gydytojų rengimo ir para medicinio personalo rengimo sritise. Galimybė prieiti prie profesijos buvo užtikrinta ir viskas buvo suderinti ES lygių dar 77 metais. Praėjo daug laiko, todėl reikia galvoti apie mokymo tobulinimą. Komisija siūlo nustatyti, kad tik po 12 metų vidurinio įsilavinimo bus galima mokytis profesionalios slaugytojos profesijos ir tai atitiktų tarptautinės PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas. nes jų taisyklės nustato, kad profesionalios slaugytojos profesijos galima mokytis sulaukus 18 metų. Kodėl? Todėl, kad reikalinga atitinkama žmogaus branda, leidžianti nuspėti net, ko reikia pacientui. Reikia labai atidžiai pagalvoti, kaip pasielgti. Nenorėtume, kad atsirastų kelių greičių Europa. Europos Sąjungos valstybės narės daug dirbo, kad suderintų nacionalinės taisyklės, kad būtų įmanoma geriau visiems kartu girti, e, gyventi. Ačiū toliau, ponia Baranova. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Vaisbėger už atliktą darbą ir ypač už gebėjimą pasiekti kompromiso uh, gana svarbiais klausimais, ypač kai kalbame apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą, mes turėtume aiškiai sakyti vieną. Pirmiausia, reikia galvoti apie pacientų saugumą, ypač tada, kai mes kalbame apie sveikatos apsaugos specialistų laisvą judėjimą. Pirmas, antras, septintas, devintas pakeitimai nuo 1 iki 7 ir 9 pakeitimai kaip tik yra labai svarbus, nes būtent šis, šios profesijos laisvas judėjimas daro poveikį pacientų saugumui. Mes nepritarėme 8-9 pakeitimui, todėl, kad ir konsoliduotam 10 pakeitimui, dėl to, kad uh, kontrolė kalbinių lygių tikriausiai turėtų būti numatyta visose profesijose, o ne konkrečiai vien tik šioje srityje. Komisijos pasiūlymas prilyginti kalbos egzaminą profesiniai kvalifikacijai gal ir abejotinas, tuo labiau, kad tai prieštarauja proporcingumo principui ir nustato labai aukštą minimalų lygį, tai yra pagal pagrindinę sistemą C1 lygis. Ir neįmanoma dviejų skirtingų principų įdėkti tam pačiam pasiūlyme, nes tokiu būdu tikrai susikurs kuriozinė situacija, nes ypač tose profesijose, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pacientų sauga. Ar pavyzdžiui, įrangos eksploatacijos elektrikui ar veterinarui reikėtų nustatyti lygiai tą patį C1 kalbos mokėjimo lygį. Taip pat norėčiau pritarti tam, kad e, būtų nustatytas 12 metų vidurinio įsilavinimo reikalavimas. Aišku, visos slaugės ES turi e, turėti vienodas sąlygas. Dėl to turi būti nustatyti reikalavimai visiems, pirmiausia, atsižvelgiant ne tik dėl pusiausviros poreikio, bet taip pat ir dėl pacientų saugumo. Aišku, yra skirtingų sistemų, kaip pavyzdžiui Vokietijoje, kur yra dviejopa sistema ir jinai nacionaliniu lygiu turi būti išlaikyta, tačiau bendro išsilavinimo reikalavimas užtikrins tinkamą pasirengimo lygį, tinkamą būsimų slaugių brandos laipsnį ir tai yra visiškai būtina. Net neverta priminti, kad dauguma šios srities profesinių organizacijų pasisako už 12 metų reikalavimą, bet to Europos slaugių federacija, taip pat ir kitos uh, NVO. Iš karto noriu pasakyti, kad jau pačioje pradžioje bandžiau įsigilinti į Vokietijos ir kitų šalių argumentus, nes, kaip žinia, Vokietijoje, kai kuriuose kitose valstybėse narėse yra dviejų paslaugių rengimo sistema ir bandžiau suvokti, kaip tai dėrėtų su siūlomais pakeitimais. Bet šiuo atveju, kai kalbame apie kai kurias slaugės, tai jos net neturi vidurinio išsilavinimo pažymėjimo, atestato. Jos uh, baigusios yra tik tai nepilna vidurinė ir gali atsidurti skirtingoje padėtyje. Bet aš turiu pasakyti, kad mums nereikia slaugių, kurios parengamos per savaitę ar per mėnesį. Tos šalis, kurios rengia slaugės pagal sutrumpintą programą, tai yra jų reikalas, bet norėtume priminti, kad yra daug valstybių narių, kuriuose slaugė, gal, slaugės amato galima pradėti mokytis tik tada, kai bus uh, įgytas 12 metų vidurinis įsilavinimas, o dėl 10 metų tai tikrai nei mums, nei imko komitetų nėra priimtina, nes pirmiausia turime kreipti dėmesį į e, pacientų saugaus aspektą. Ačiū, išklausėme šešėlinių pranešėjų. Naros Brak nėra e, šešėlinė pranešė, tačiau mes jau trečią kartą kalbame apie šią nuomonę, tai yra svarbi nuomonė. Ir dar mūsų laukia Veslun pranešimas. Taigi dabar ribosiu kalbėjimo laiką ir prašau visų kalbėti glaudžiai. Kalbėtojams skirsiu po pusantros minutės, kad liktų pakankamai laiko normaliai diskusijai apie Veslund pranešimus E, pranešimą. Dabar poniai Rosbak žodis. Ačiū, aš kalbėsiu ponios Janakudakis vardu ir dėl to kalbėsiu angliškai. Ji norėtų padėkoti pranešėjai. Pradinė nuomonės projektas yra puikus išeities taškas. Pranešėja labai stengiasi atsižvelgti į tai, kas rūpi mano frakcijai ir įtraukti tai į kompromisinius pakeitimus. Kaip Per ankstesnę diskusiją minėjo ponė Jana Kudakis, pagrindinis jai susirūpinimą keliančios rytis yra e, kalbos ir įspėjimai. Per pirminį sus, pradinį susitikimą Strasbūrė ji kalbėjo apie tai, kad reikėtų numatyti geresnę nuostatą dėl bandomųjų projektų skirtų konkrečioms sveikatos priežiūros profesijoms. Kai kurie kolegos taip pat sakė, kad privalomi bandomieji projektai sveikatos priežiūros sistemoje gali sukurti dvi, dvi pakopę sistemą. Pavyzdžiui, profesijos su kortelė ir be jos. Pone Janakudakis išreiškė dėl to susirūpinimą. Žinoma, tam tikri dalykai svarbus tais atvejais, kai medicininis aplaidumas gali kainuoti žmonių gyvybės. Ir manau, kad reikėtų atlikti, prieš, atlikti poveikio vertinimą prieš įvedant pažymėjimą, slaugytojų pažymėjimą. Ir aš čia norėčiau paraginti pritarti 33 pakeitimui. Dabar ponas Zeiberb vieną minutę. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Vaisgerber už jos darbą. Noriu priminti, kad piliečiai tikisi, jog mes užtikrinsime prieigą prie švietimo sistemų, kad užtikrinsime geresnį abipusį pripažinimą. Jeigu mes norime daugiau Europos, reikia pripažinti švietimą ir mokymą. Ir Kai kuriuose valstybėse narėse švietimo, profesinio mokymo sistema organizuota sėkmingai, pavyzdžiui, veikia dviejopa sistema. Ir kai kurioms valstybėms čia sekasi geriau, kitoms blogiau. Manau, kad e, valstybės narės turi mokytis viena iš kitų. Dabar pakalbėsiu apie aštuntą bendrąjį pakeitimą. Deja, jam pritarė ne visi. Ir norėčiau priminti, kad bendrąjį išsilavinimą galima gauti ne tik mokyklose, bet ir tam tikrose kitose švietimo srityse ir nereiktų teikti pirmenybės bendrojo lavinimo mokykloms. Jei pažvelgtume į atskiras valstybės narės ten, kur veikia dešimties metų mokymo sistema ir dviejų metų praktinio mokymo sistema, ten viskas veikia gerai. Manau, kad mes turėtume labiau atsižvelgti į subsidiarumą ir, manau, turėtume siekti didesnio pritarimo aštuntam bendrajam pakeitimui. Ačiū dabar Karl Heinz Florence, jis ką tik grįžo į salę. Jis atsisako savo kalbėjimo laiko, taigi dabar Peter Lyze. Ačiū pirmininkė. Ir aš savo vardu norėčiau padėkoti poniai Weisgerber už jos darbą. Aš dėl laiko stokos kalbėsiu tik apie aštuntą bendrąjį pakeitimą. Manau, kad jis kelia didelį susirūpinimą. Yra kalbama apie minimalų, minimalaus amžiaus reikalavimą. Manau, kad tai yra racionalus reikalavimas. E, reikia nustatyti amžiaus reikalavimus kai kurioms profesijoms, tačiau ne parlamento kompetencija yra nurodyti minimalų amžiaus minimalę mokymo trukmę. Komisija galbūt mane pataisys. Pone Parvanova apie tai kalbėjo ir noriu paklausti, ar komisija yra atlikusi tyrimų apie tai, ar prireiks keisti valstybių narių švietimo sistemas, jeigu bus pritarta komisijos pasiūlymui. Ir taip, uh, taip ir atsitiks, jeigu bus pritarta komisijos pasiūlymui, tos valstybės, kurios turi dviejopą švietimo sistemą, turės ją keisti. Nepapaks vien abipusio pripažinimo. Aš esu įsitikinęs, kad, kokybiš, kad kokybišką darbą užtikrina būtent profesinis mokymas, o ne tai, kas buvo anksčiau. Ir nesvarbu, ar jūs siekite bendrojo išsilavinimo 10 metų, ar de, 12, ar 10 plus 2 metai Aš studijavau mediciną ir dėja pastebėjau, kad slaugytojų mokymas mano šalyje buvo daug naudingesnis nei mano kaip jauno gydytojo mokymas. Štai pat kalbėsiu angliškai. Man konsoliduotas aštuntasis pakeitimas yra be ne pats svarbiausias. Uh, ir manau, kad visiškai neteisingai galvoti, kad slaugytojas ar slaugytoja turėtų turėti galimybę įsigyti bakalauro ar magistro laipsnį. Jeigu taip mąstoma, tai tada tas žmogus turėtų eiti į universitetą ir e, studijuoti, kad taptų tų gydytojų. Mes kalbame apie e, kastelinės e, slaugytojų paslaugas ligonė. Dėl to aš manau, kad visa tai yra pavojinga ir neteisinga. E, tie reikalavimas tam tikrą laiką praleisti mokykloje. Aš manau, kad kai kas iš pasiūlymų yra tikrai atrodo komiškai. Peteris Leisė kalbėjo apie tai, kiek po mokyklos baigimo metų praleidžiama mokantis. E, tai turėtų būti vidurinės kategorijos e, e, išsilavinimas. Pavyzdžiui, 16 metų, kai kur Vokietijoje panašiai yra 16 metų, jeigu, jeigu tu esi 16 metų gali mm, eiti mokytis į tam tikrą technikumą ar kolegiją, tai pasakykime. Ir Mes turime taip pat pripažinti skirtingas sistemas, skir... E, pripažindami kvalifikacijas ir dėl to uh, turėtume paremti e, aštu, aštuntąjį pakeitimą konsoliduotą. Dabar ponė Strela. Ačiū pirmininkė. Uh, uh konsoliduotas pakeitimas numeris 8 sulaukė daugiausiai kritikos prieštarų, kadangi e, jame kalbama apie e, skirtingų valstybių narių reikalavimus. Yra valstybių narių, e, kur privalomas mokymas trunka 12 metų. Ar tai būtų mechanikas, ar slaugytoja, ar slaugytojas ar automobilių pardavėjas, jeigu e, mokymas privalomas trunka 12 metų, sutrumpinti tokį laikotarpį e, ne, nėra jokios prasmės, kadangi tai reikštų, jog galima uh, E, trumpinti e, pagrindinę e, slaugytojos išsilavinimo laikotarpį. Mes turime taikyti griežtus reikalavimus. Profesinė patirtis taip pat yra svarbi. Ir jeigu E, kalbama apie specializuotą įsilavinimą, tai reikia galvoti ne tik apie slaugytojus, slaugytojas, bet ir apie kitas profesijas. Ne, re, nereikėtų trumpinti privalomo mokymo e, trukmės bet kokios profesijos atveju. Jeigu taip atsitiktų, tai reikėtų dar galvoti apie papildomą mokinį, mokymą, bet aš manau, kad mes turime galvoti apie privalomą 12 metų laikotarpį visoms profesijoms. E, po, ponas Deivis, e, aš seku diskusijas ir žinau, kad Junktinėje karalystėje po ilgos kampanijos atsirado reikalavimas e, turėti diplomą slaugytojams. Ir sakoma, kad Aš nežinau, ar reikia reikalauti, kad visos slaugytos turėtų labai gerą išsilavinimą, aukštą išsilavinimą. Ir e, galvokime apie tai, kad slaugytojos darbas yra įvairus. Mano nuomonė, slaugytojas turėtų turėti bazinį slavinimą ir e, slaugytojos kvalifikacijas. Ir tada e, galima e, ligoninėje e, darbo metu įgyti papildomų kvalifikacijų. Aš nežinau, e, koks būtų, kokia prasmė turėti geologo išsilavinimą, jeigu paskui nori būti slaugytoja. Ačiū. Na ir pabaigai suteiksiu žodį pranešėjai Anijai Weisgerber. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau grįžti prie bendrųjų pakeitimų, prie bendrojo aštuntojo pakeitimo ir kai kurių pasiūlymų. Pone Parvanova sakė, kad daugumos profesijų, dauguma profesinių organizacijų teigiamai pasisako dėl 12 metų bendrojo įsilavinimo, bet Vokietijos organizacija kategoriškai pasisako prieš. Nes jeigu jam būtų pritarta, tai reikštų, kad dauguma e, bus pakankamai daug žmonių, kurie negalės imtis šios profesijos. Todėl gal reikėtų galvoti apie kompromisą, bet pagal bendrąjį aštuntąjį pakeitimą neturėtų reikšti, kad valstybėse narėse, kuriuose reikalaujamas bendrasis įsilavinimas siekia dešimt metų, turėtų keisti savo sistemą. Aš manau, kad Tiesą pasakius, man labai sunku paaiškinti konkrečiai, ką aš galvoju, bet uh, ar ES tikrai vers keisti gerai veikiančią sistemą tam, kad būtų įtvirtintas 12 metų bendrasis išsilavinimas. Todėl aš tikrai sakyčiau, kad uh, galima pritarti aštuntajam pakeitimui ir buvo malonu dirbti ir diskutuoti kartu. Ir kartu su Imko mes e, pateiksime tokiu būdu labai konstruktyvų pasiūlymą. Ačiū, pona Anja Weisbeger. E, rytoj balsuosime dėl jūsų nuomonės. Mūsų šiek tiek spaudžia laikas, nes dar turime apsvarstyti Esos Westland pranešimo projektą. Ir tai yra aštuntas darbo tvarkės klausimas. Pone Vestlund, prašom. Ačiū, pone pirmininkė. Žinia. kad e, mums reikia nagrinėti tokius dalykus kaip produktų pakavimas, kosmetikos priemonės, uh, taip pat rūbai ir kokį žalingą poveikį visą tai gali turėti. Ir kad pernelyg didelis sąlytis su pavojingomis medžiagomis gali būti žalingas. Šis darbas svarbus be kita ko siekiant užtikrinti geresnį vidaus rinkos funkcionavimą. Žinote, kad Prancūzijoje, Danijoje buvo imtas papildomų priemonių, kad būtų geriau reglamentuotas pavojingų medžiagų naudojimas. Ką aš noriu savo pranešime pasakyti? Mes, aišku, turime prisimti atsakomybę ir dirbti srityje, kuria siekiama reglamentuoti endokrininę sistemą ardančias medžiagas, ypač žalingas medžiagas, nes nebejotinai tokios medžiagos gali sutrikdyti žmogaus hormonų sistemos veikimą, ypač tai pasakytina apie reproduktyvę sveiką, reprodukcinę sveikatą, apie neigiamą poveikį, nes gali būti sukeliamos onkologinės lygos. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, dvigubai išaugo krūties vėžio rizika. Aišku, yra daug priežasčių, kodėl taip atsitiko galbūt mytybos tam tikri elementai turėjo įtakos ar fizinės veiklos toka, tačiau e, mes turime suprasti, kad e, taip pat labai neigiamai veikia e, žmonės endokrinę sistemą ardančios medžiagos ir kitos cheminės medžiagos. Lygos gali prasidėti po to, kai E, e, žmogus turėjo kontaktą su tam tikromis medžiagomis. E, endokrinė sistema ardančios medžiagos pradeda reaguoti net esant labai mažoms dozėms. Moterys, vaikai yra grupės, kurios ypatingai pažeidžiamos. E, taip pat labai svarbu nepamiršti, kad e, labai svarbu ypatingai saugoti vaisingo amžiaus moteris. E, jau kalbėsime apie medžiagas, tai statybinės e, medžiagos taip pat gali kelti pavojų. Visi naudoja e, tas pačias statybinės medžiagas, tokius pat baldus perka, dėl to reikia labai griežtai reglamentuoti šias kategorijas. E, taip pat reikėtų numatyti bendrus kriterijus, kurie leistų apibriežti endokrinę sistemą ardančias medžiagas tiksliai ir numatyti bandymus, kurie e, parodytų, kurios cheminės medžiagos yra tokios e, medžiagos, kurios e, medžiagos yra pavojingos ir reikėtų jas laipsniškai išgyventinti ir pakeisti. Ir taip pat importuotojas importo atveju turi įrodyti, kad medžiaga yra nekenksminga E, taip pat reikia apriboti jaunų žmonių kontaktą su e, tokiomis medžiagomis ir e, taikyti griežtesnės taisyklės maisto pramoniai. Taip pat reikalingos griežtos taisyklės tekstilės sektoriui, nes tekstilė, drabužiai tai yra mm, medžiagos, e, su kuriomis liečiasi mūsų oda. E, yra e, praktinių tam tikrų klausimų. Aš noriu pasakyti, kad ketvirtoje pastraipoje yra klaida. Reikia angliškai sakyti hazard assessment sakoma, ten parašyta risk assessment, taigi skirtumas tarptų dviejų frazių yra didžiulis, reikėtų jį pataisyti. Aš norėčiau padėkoti e, savo padėjėjams, asistentams ir mielai išklausysiu šešėlinių pranešėjų, kurie pateiks pasiūlymus dėl to, kaip pagerinti pranešimą. Krista Klas. Ačiū toliau, Krista Klas. Ačiū už šią šį pranešimą parengtą savo iniciatyvą. Galų galia tai susijęs su to, ką mes svarstame a, savo posėdžio pradžioje. Reikia užtikrinti, kad pavojingi dalykai būtų kontroliuojami. Yra daug mūsų pasaulyje nerima kelinančių dalykų. Ir mano šalyje, jeigu, pavyzdžiui, ūkininkas ko nors nežino, jis gali, pavyzdžiui, kad ir suvalgyti tokį nežinomą produktą, kuris bus užterštas. Todėl visada gal geriau šiek tiek daugiau apsisaugoti. Klausimas yra štai koks. Kiek toleruotina yra rizika šioje srityje? Yra tokios medžiagos, kurios visuomenę laiko labai pavojingomis na, pavyzdžiui, augalų apsaugos produktų medžiagos ir jų likučiai a, produktuose, bet kaip yra su soja, kuri taip pat gali turėti hormonams prilykstantį poveikį. Pane Vestlund kalbėjo apie tai, kad spermos kokybė mažėja, kad daug išsigimimų tarp žuvų ir kad poveikis gali trukti labai ilgai. Komisijagi turėtų pagalvoti apie kriterijus ir bendras apibrieštis, pavyzdžiui, kiek yra toleruotini e, toleruotinos endokrinę sistemą ardančios medžiagos augalų apsaugos produktuose. Mes e, kreipiamės į mokslininkus ir komisija vis daugiau užsako įvairiausių tyrimų, kad būtų galima a, užbėgti pavojų iš akių. Mokslas pajėgus aptikti kai kuriuos dalykus net ir gana vėlyvų laikotarpių. Net ir tada, kai pradinės, pradinė medžiagos koncentracija per laiką labai sumažėja, bet neaišku, koks yra tas galutinis poveikis. Todėl mes tarsi užsiverčiame, mes užsimame Sizifo darbu. Kokiegi yra ta takos skira tarp sveiko ir nesveiko organizmo? Labai sudėtinga tai reglamentuoti teisės aktų pagalba, ypač kai kalbame apie, pavyzdžiui, kad ir tą pačią žuvų rūšį, ar, tai, ar apie bandym, ar kai bandome palyginti gyvūnus ir žmonas. Vertinimo kriterijai, kuriais naudojasi mokslininkai, PSO yra patvirtinusi apibrieštis ir todėl mes turėtume galvoti remtis jomis, kai bandome įvertinti galimą žalingą poveikį. Vaistai ir kiti dalykai nebejotinai irgi veikia hormonų sistemą. Ir ne vien tik tai tokios medžiagos yra pavojingos. Įvairių medžiagų egzistuoja įvairios kategorijos, jos klasifikuojamos pagal medžiagos daromą poveikį žmogui. Ir mes turime labai rimtai žiūrėti šią problemą, tačiau neturime priimti skubotų sprendimų. Reikia, nes poveikis, kurį patvirtina viena laboratorija, anaip tol gali būti nepatvirtinamas kitos laboratorijos. Ir tai būtų labai blogai. Nebūtinai e, tie patys tyrimų rezultatai gaunami skirtingose vietose. Į tai mes turime atsižvelgti ir elgtis labai apdairiai. Turime galvoti ir naudoti tuos um, tyrimo metodus, kuriuos patvirtino PSO. Ačiū toliau, Karindipaš. Ne, pirmiausiai pasisakys šešėliniai pranešiai ir pirmiausia pasisakys Anaros Pach. O tada jau, aišku, daugiau norinčių pasisakyti neįtrauksiu į sąrašą. Karina Paš. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Vestlund. Ji atliko puikų darbą. Juo žengėme tikrai teisingą linkmę, bet jį dar reikėtų sustiprinti. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog mane džiugina tai, kad prevencinis principas yra minimas, bet reikia e, galvoti, žinome, kad prevencijos principas dažnai sulaukia kritikos, yra e, karikaturizuojamas e, ir mes turėtume į jį rimtai žiūrėti. Ir kai kurie E, kai kas sako, kad e, kartais mokslininkai sako, kad pokyčiai vyksta ir apsaugos principas e, turėtų galbūt padėti atlikti, skatinti mokslinius tyrimus. Reikia ieškoti finansavimo. Uh, Reikia pastelgti šio laikinius metodus e, ir sustiprinti mokslininkų paėgas. Noriu pasakyti, kad e, yra atitinkama e, agentūra Prancūzijoje, kuri pripažįsta, jog reikia įsikišti, imtis veiksmų tam tikrų medžiagų atveju, pavyzdžiui, bisfenolio naudojimo atžvilgių ir taip pat reikia prisiminti, kad egzistuojantis protokolai ne visuomet atitinka gerą laboratorinę praktiką. Reikia e, galvoti apie standartizuotus testus, bet kartais jie e, po jų nėra pakankamas stebėsinos procesas užtikrinamas. Aš remiu pranešėją, e, kuri kalba apie tam tikras medžiagas ir apie tam tikras vertės. Mums taip pat reikia pagalvoti apie uh, kokteilio efektą tam tikrų medžiagų uh, derinio. Dėl teisės aktų, e, naujų pasiūlymų e, skirtų pavojui e, sumažinti, mes tikrai turime pritarti tiems dalykams. Ponas Mišel Rivasi. Pone Rivasi. Dėl šių medžiagų ir dėl pasiūlymo. Komisijos reikėtų kai ko paklausti jau metai, aplink, prieš metus e, aplinkosaugos generalinio direktorato buvo prašyta paaiškinti strategiją ir politiką dėl endokrininę sistemą ardančių e, medžiagų. Mūsų komisija kreipėsi į EFSA kad būtų pateikta, pateikta daugiau medžiagos. E, Ir e, žinau, kad labai daug kas padaryta buvo aplinkosaugos generalinėme direktorate, kad įsitraukė užimtumo, e, visuomis veikatos, e, kiti direktoratai taip pat buvo bendraujama su valstybės narėmis, e, su interesuotais asmenimis. Ir e, spalio pabaigoje komisija pasakė, kad vėl darys tą papatį. Aš e, noriu paklausti suprasti, kodėl nepasikonsultuota su EFSA. Aš žinau, kad e, dėl EFSA iškilo interesų konfliktas mes e, nesuteikėme iškart, nepatvirtino biudžeto vykdymo, nes e, tai susiję ir su pramonės interesais. Mes dabar e, pirmiausia turėtume gerai apibriežti, kas yra e, tos endokrinės sistemą ardančios medžiagos. Ir e, ekspertai, valstybių narių atstovai ir aplinkos saugos generalinis direktoratas turėtų leisti mums kaip galima greičiau susitarti dėl apibrėžimo šių medžiagų, nes yra kitos medžiagos, kurios nebūtinai yra nuodingos ir mes taip pat turime galvoti, nes, kad, kad kai kurios medžiagos, netgi mažai jų koncentracija, gali būti labai kengsminga. Ką sakė Korin Lepaš, kartais mes pernelyg daug kalbame apie atsargumo principą, bet e, turime tikrai galvoti apie prevenciją matome, kad mažėja e, vaisingumas e, nutukusių žmonių, daugėja diabeto atveju taip pat ir kartais gali pakengti labai e, mažos dozės medžiagų. Taip pat e, buvo minėtas ir kokteilio efektas. E, pramonė siūlomi produktai turi būti vertinti pagal poveikį galimą endokriniai sistemai. E, kaip e, jos paveiks neščias moteris. E, Danijoje, Prancūzijoje kalbam apie disfenolį, apie vienerių, trejų metų laikotarpį. Ir tikrai reikia daug dėmesio skirti besilaukiančiams moteriams, kurios galbūt nenori, kad jų organizmą pakliūtų tokios medžiagos. Mes e, galime skirti lėšų ir e, iš, iš rinkos išimti tam tikras medžiagas. Ar mes imsimės griežtų priemonių, spausime pramonę. Taigi turime apie tai galvoti. Verzichtet, dann äh, Anna Rosbach. Zwei Minuten, bitte. Toliau Anna Rosbach. Ačiū, pane pirmininkė. Aš atsiprašau, kad mūsų šešėlinė pranešėjas negali dalyvauti šioje diskusijoje dabar, bet pasakysiu, ką galvoja mūsų frakcija. Mūsų šešėlinis pranešėjas mano, jog parengtas pranešimas yra tinkamai subalansuotas ir nenukrypsama vien tik tai mokslinių rekomendacijų <clears throat> keliu, bet reikia apibriežti, ka, kas yra endokrininė sistema ardančios medžiagos. PSO yra apibrėžusi šias medžiagas kaip tas, kurios daro žalą. Pranešime nurodyta, kad tikrai neturime labai konkrečios informacijos apie tokias medžiagas, bet pranešime daromos išvados, nepaisant to, kad neturime pakankamai informacijos apie medžiagas. Ir tos išvados kelia nerima, nes yra tam. Nes negalima sakyti, kad medžiaga sukelia neigiamą poveikį, jeigu to nepatvirtina moksliniai tyrimai. Tikrai reikalingi svarus moksliniai įrodymai. Ir mūsų frakcija laikosi nuomonės, kad geriausia būtų vadovautis rizika pagristų metodų, tai yra vadovautas um, įvertintų pavojame. Taigi toks kelias turėtų būti pasirinktas. Ačiū, ponė Rosbach. Visas šadau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad uh, tikrai uh, pranešimas bus kokybiškas, bet tam, kad taip įvyktų, mums reikia veikti dabar. Mes esame pateikę komisijai šio pranešimo kontekste keletą prašymų. Tai, ką pasakė ką tik ponia Rosbach, stebina, nes visiškai nebejotina, kad endokrininė sistema ardančios medžiagos daro žalą. Tačiau labai sunku yra nustatyti leistinas tų medžiagų koncentracijos ribas ir nustatyti, kada pasireikš žalingas tokių medžiagų poveikis, o kad tokius medžiagos veikia žalingai, tą žino visi. Aš manau, kad turėtume net labiau sugriežtinti reikalavimus, nustatydami komisijai terminą, per kiek laiko jį turėtų parengti strategiją, sureaguoti į mūsų teikiamus pasiūlymus ir galbūt net reikėtų e, žinių centro. Vienas iš toks centrų apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas egzistuoja Danijoje, galbūt reikėtų pasinaudoti Danijos patirtimi. Nes tokio centro, žinių centro sukūrimas būtų tinkamas žingsnis pirmin. Taigi pranešimas tikrai yra geras ir kokybiškas. Ačiū, kas būtė dvi minutės. Dėkuoju, norėjau pirmiausiai padėkoti už šį puikų pranešimą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į taryboje vykusią diskusiją. Dabar kalbame apie skirtingas cheminių medžiagų produktų kategorijas. Tačiau svarbu yra apibriežti, nustatyti, ar produktas yra pavojingas ir taip pat e, nustatyti kiekį, nuo koks kiekis, kokia koncentracija gali būti e, pavojinga. E, dėl endokrinę sistemą ardančių medžiagų labai sunku bus patvirtinti apibrėžimą. Reikia apie jį galvoti, galvojant apie kitas susijusias direktyvas. Taip, diskusija yra sudėtinga ir svarbu kad e, šis pranešimas netaptų savo iniciatyvą, rengiamų pranešimų reikia konkrečiai reaguoti, kalbėti apie tai, kad reikia apsaugoti vartotoją. E, e, ar kalbame apie salotas, kuriuose yra e, salotų lapų, pomidorų ir agurkų, ar kalbama apie e, salotas, kuriuose yra medžiagų, kurios turi didžiausią kiekį e, endokrinę sistemą ardančių elementų. Ir reikia galvoti, ar uždrausti tokias medžiagas. Ir taip pat reikia e, prisiminti, kad e, bisfenolio išvengti bus labai sunku. Džiau Lainen. Aš taip pat manau, kad Prisimenu, kad buvo klausimas ir tik vienas parlamento narys dalyvavo jame. Ekspertai kalbėjo apie tai, kad nėra jokių problemų, kad viskas yra kontroliuojama, bet kiti e, kėlė labai atvirus klausimus. Buvo sakoma, kad reikia veikti mokslinio tyrimų srityje ir e, reglamentavimo srityje. Pranešimas E, e, rodo, kad mes daug ko prašome iš komisijos, norime apibrėžimo. Trečia pastraipa apie tai taip pat kalba. Reikia ir klasifikacijos, ne tik apibrėžimo. Ir, mes, ir tai turi būti siejama su poveikio stiprumu. Ketvirtame straipsnėje kalbama apie poveikio vertinimą. Mums reikia atsargumo principo. Rizikos vertinimas turi būti nuoseklus. Ne tik taikomas tada, kai išriškėja pavojus. Reikia platesnio požiūrio 13 pastraipą. Kalbama apie EIČ joje. Ir apribojimus, netgi draudimą ir pakaitalus. Tai jau būtų susijęs su ryč procedūromis. Manau, kad pranešimas yra labai geras ir kad jis bus geras pagrindas tolesniam darbui. Galbūt komisija norės pateikti toli, pasiūlymus dėl tolesnių žingsnių. Ačiū dabar komisijai žodis. Hansen, bitte. Ja. Ponas Pienhanten skiriaus vadovas. Žodis jam. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už suteiktą galimybę šiek tiek pakalbėti apie komisijos atliekamą darbą dėl endoktrininę sistemą ardančių medžiagų. Taip pat pamėginsiu atsakyti į klausimus dėl EFSOS darbo šiame kontekste. Mes šiuo metu peržiūrime dabartinę strategiją ir ketiname šią peržiūrą baigti iki metų pabaigos arba iki kitų metų pačios pradžios. Mes peržiūrėsime ankstesnės strategijos sėkmę. Ir tada, remdamėsi tą peržiūrą per pirmąjį metų pusmetį, ir čia mes esame nusistatę datą, tai yra kitų metų kovas ar balandis, Iki jos ketiname parengti naują strategiją, grindžiamą ankstesnės strategijos gyvendinimo metu sukauptą patirtimi. Taip pat ketiname per tą patį laikotarpį parengti pasiūlymą dėl apibriešties ir dėl kriterijų, kuriais remiantis būtų identifikuojamos endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Ir čia mūsų tikslinė data taip pat yra kitų metų kovas, kovo pabaiga. Per pastarosius dviejus metus mes intensyviai dirbome dviejose grupėse, kuriuose dirbo ir mokslininkai, ir suinteresuoti asmenys. Ir darbas su endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis e, buvo susijęs ir su viešosiomis konsultacijomis, kurias surengėme šių metų viduryje. Buvo padaryta praktiškai tokia pati išvada kokią matome pono Veslundo pranešimo įžanginėje dalyje. Iš tikrųjų, mes jau daugelį metų užsimame mokslinę veiklą, surinkome daug informacijos ir matome, kad jau atėjo laikas ir kad jau įmanoma pereiti nuo mokslinių duomenų rinkimo prie tų duomenų panaudojimo reglamentavimo kontekste. Dabar perinu prie savo paskutinės e, pastabos ir EFSOS įsitraukimo į darbą pastaruoju metu. Labai džiaugiuosi, kad galiu paaiškinti, kaip viskas yra, nes tai gali būti vertinama kaip darbo dubliavimas. Tačiau komisija to taip nevertina ir tikrai neketina darbo dubliuoti. Iki šiol komisija e, aplinkos generalinis direktoratas dirbo su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis, taip pat bendradarbiavo su kitais direktoratais, kurie dirba su cheminėmis medžiagomis. Tačiau komisija EFSA paprašė pareikšti konkrečią nuomonę dėl endokrinė sistema ardančių medžiagų ir čia mes remiamės EFSA teisiniais įgaliojimais. Taigi, pagal teisės aktus, kolegos dirbantis Sanko generalinėme direktorate teikdami pasiūlymus turi konsultuoti su EFSA, o būtent jie e, kitais metais turės pateikti pasiūlymą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. E, tai, tai bus pasiūlymas dėl pesticidų. Taigi, iš čia ir yra kilusi prievolė e, konsultuoti su EFSA, tačiau tikrai neketiname dubliuoti darbo. Tiesiog čia vyksta normalus reglamentavimo procesas. Mes e, vykdome darbą susijusiu su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis, remdamėsi įprasta tvarka. Ačiū. Dėkuoju ponui Hansen už jo atsakymą. Ir dabar žodis ponui Veslund. Poniai Veslund, pranešėjai. Gaila, neturime e, laiko iš esmės e, aptati šie klausimą. E, liko porą minučių, bet ateityje galbūt galėsime jį pasvarstyti. Reikia, manau, kad steb, žiūrėti, sekti mokslinius tyrimus. Yra E, daug mokslininkų, kurie užsijima endokrinę sistemą ardančių medžiagų tyrimus, sako, kad tai iš tikrųjų yra rimta problema. E, nuoroda į ataskaitą, apie tai kalbėjo komisija, ten minimi kriterijai, moksliniai tyrimai mes e, turbūt neturime labai detaliai apie viską kalbėti, bet reikėtų bent jau nurodyti tam tikrą kryptį. E, reikia pasižiūrėti, kaip mokslininkai įsivaizduoja pokyčius ateityje. Matome, kad jau dabar kinta žmonių sveikata. Mes kalbame apie dešimtmečius. Iki šiol šis rytis nebuvo visiškai reglamentuojama. Uh, yra cheminių medžiagų, pavyzdžiui, plastikiniuose e, buteliukuose, tų medžiagų yra visur ir mes turime reaguoti greitai, jeigu norime e, veikti atsakingai visuomenė e, keičiasi, mes turime galvoti, kaip pakeisti kenksmingus produktus e, produktais, kurie būtų e, švelnesni, turėtų švelnesnį poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai. Turime e, galvoti apie socialinę pažangą ir tam tikrų medžiagų atsisakymą. Manau, kad tai neprieštrauja vienas kitam. Ačiū, diskusija baigta. Pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 16. -osios o balsuosime dėl šio klausimo gruodžio 18 dieną. Tikriausiai plenarnė sesija e, spręs e, dėl šio pranešimo balsuos e, balandį kitų metų. Rytoj prašom visus susirinkti 10 val. tiksliai, kad galėtume balsuoti. Ačiū, posėdį baigime.